Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf. Mėlyje kolegos, pradėkime šiandieninį posėdį. Norėčiau visus pasveikinti susirinkus čia. Darbo tvarkės projektą mes esame jums pateikę, jūs žinote visus pakeitimus ir jeigu jokių prieštaravimų nėra, tuomet mes tvirtiname. O antrasis darbo atvarkės punktas yra pirmininko pranešimai ir aš norėčiau pranešti, kad praėjusią savaitę nedidelę grupę buvome nuvykę į Londoną. Ten mm, ketvirt, trečiadienį vakare ir vakare e, vyko įvairūs susitikimai su e, bendruomenių rūmų atstovais skirtingų komitetų, tenykščių komitetų atstovais, nariais ir su mm, Bank of England atstovais, taip pat su, e, ministru, e, su viceministrais, taip pat finansų ministerijos valstybės sekretoriumi Ir paskui e, ir Europos parlamento e, biure mes susitikome su spaudos atstovais ir įvairių e, nevyriausybinio organizacijų atstovais. Tai buvo labai įdomus susitikimai, kadangi Junktinė karalystė demonstruoja labai didelį suinteresuotumą savo, per savo bankų atstovus apsvarstyti ir, kaž, ir imtis priemonių, sprendžiant euro krizę. Junktinė karalystė labai suinteresuota tuo, kad Europa ir toliau išliktų stabili ir sėkmingai veikianti struktūra. Kitą savaitę, tai yra antradienį, sustiksime panašiam, panašiu formatu su Bundestago atstovais Berlyne. Ten kompetitingas komitetas, kuris sprendžia mums svarbius klausimus, galėjo suderinti tik tai būtent antradienio E, laiką ir su Čekoferatį mes sutarėme, kaip, tarėmės, kaip reikėtų e, išspręsti vertimo problemą. Ir buvo numatyta, kad e, vertimas bus užtikrintas tik tai į vokiečių arba į anglų kalbas atitinkamai. Tai bus susitikimas, kuris įvyks e, pietų metu, tai bus vadinamieji darbiniai pietus, taigi kitą antradienį. O dabar norėčiau dar e, šį beitą pridurti dėl mūsų susitikimo Londone. Aš e, niekada nekalbėjau tiesiogiai su e, Lordų rūmų atstovais. Tai buvo labai informatyvus susitikimas ir labai man didelį įspūdį padarė tai, kaip sistematiškai ir in, in, intensyviai e, rengėsi diskusijoms su mumis e, lordų, e, atsto, lordų rūmų um, trijų kompetitingų komitetų nariai. Buvo numatyti konkretūs klausimai, kuriuos jie e, svarstė labai intensyviai. Ir e, mes buvome pateikę septynis konkrečius klausimus ir jie yra linkę netgi pateikti išsamius atsakymus raštu į tuos klausimus. E, Šiandieną mes turime aptarti du svarbius klausimus pagal darbo tvarkę. Pirmasis bus e, pasaulinio disbalanso klausimas ir pasaulinės valdysenos reikalai. Po to reikės spręsti klausimą, ar įmanoma dabar egzistuojančią valiutų sistemą valiutų kursų sistemą būtų galima pakeisti ir priderinti prie naujų iššūkių, siekiant užtikrinti, kad e, ateityje e, valiutų kursų sistema, sistemos e, galėtų būti pakankamai stabilios, kad galėtų išvengti sunkių krizės padarinių. Man iš kairės sėdi ponas Peter Piks. Jis yra E, komisijos direktorato atstovas, kuris atsakingas už e, tarptautinius e, santykius ir ekonomikos koordinavimą, Ekfinė. Jisai parodė pasiryžimą įsijungti į diskusijas abiejomis šiandieną numatytomis temomis, tiek dėl pasaulinio disbalanso ir tiek ir dėl naujos pinigų sistemos. Jisai darys trumpą pristatymą, trumpą įžangą ir po to mes galėsime diskutuoti. Taigi suteikiu Jums žodį. Um, uh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad labai prasminga tai, kad pirmininkas pasakė, jog gerai būtų svarstyti būdų klausimus atskirai, nors jie yra labai glaudžiai susiję ir savo pasisakymę aš dažnai darysiu nuorodas ir į vieną ir į kitą temą, vis tik tai aš manau, kad tikrai prasminga uh, analizuoti temas atskirai, nes jos nusipelno jūsų komiteto um, atidaus dėmesio. Taigi pradėsiu nuo mm, globalinio disbalanso, kuris egzistuoja jau kurį laiką. Taigi einamosios sąskaitos disbalansas ekonomikoje jau praeito dešimtmečio pabaigoje formavosi, kuomet buvo daug kapitalo įtekėjimo į JAF ir kitas valstybės, kaip pat Junktinė karalystė, tarkim. Uh, Ir tose valstybėse įnomosios sąskaitos deficitas augo ir e, darėsi labai didelis. Kita vertus, pavyzdžiui, Kinija, Japonija e, padidino savo perviršių. Taigi jau tada, praeito dešimtmečio pabaigoje, per visą praeito šimtmečio paskutinį dešimtmetį iš tikrųjų finansinėse rinkose buvo suvokiama, jog reikalingos korekcijos tam disbalansui, tačiau akivaizdu buvo, kad jeigu jos bus pernelyg greitos, staigios, tai aišku, kad labai staigiai suve, nuverties doleris ir pasikeis uh, srautai. Taigi, aišku, buvo baimės, jog ekonomikos smūks. Taigi mes iš tikrųjų ir matėme, jog augimas labai krito, tačiau dėl visiškai kitų priežasčių, būtent dėl pasaulinės finansinės krizės. Uh, Taigi, ką mes matėme tada, iš tikrųjų sumažino disbalansą kaip Johan Kerf, olandų filosofas, pasakytų, kiekvienas e, blogis turi savo ir gerąją pusę. Dabar pasaulis po truputėlį išbrenda iš pasaulinės krizės ir dabar disbalansas vėl auga pasaulyje. Panašu, kad kai, kurie, kai kurios augimo tendencijos, kurios egzistavo prieš krizę, dabar vėl formuojasi ir iškėja. Ir todėl, aišku, didėja pasaulyje ir disbalanso. Tas aiškiai matoma ir iš lentelės, kur kuri buvo pridėta prie mūsų rašytinio dokumento, kurį pristatėme komitetui. Taigi, jeigu dabar pažvelgtumėm į tą lentelę, aš tik norėčiau perspėti jūs dėl Kinijos. Nors atrodo, kad situacija ten yra tarsi kontroliuojama, deficitas yra maždaug 5 procentai artimiausiams penkeriems metams, vis tik tai yra du elementai, dėl ko paprašyčiau atsargumo. Jeigu žiūrėtumėm į tolesnę ateitį, deficitas labai auks ir TVF prognozuoja augimą iki daugiau kaip 7, netgi iki 8 procentų BVP. Antra, dar reikia turėti omenyje, kad net jeigu mes kalbam apie uh, eina, einamosios skaitos perviši apie 5 procentų, vis tiek dar tai reiškia ir didžiulį išaugimą nominaliomis vertėmis, taip pat nuo BVP. Augimas e, Kinijoje yra prognozuojama, kad išliks labai aukštas. Dabar norėčiau pažvelgti į ekonominę perspektyvą e, trumpuoju laikotarpiu. 2010 metai iš tikrųjų pakankamai pozityvus. Matome iš kasmėnesinių duomenų, iš tarptautinės priekybos, kas atkeliauja iš įvairiausių studijų. Tikrai tai padrasnančiai nuteikianti skaičiai, nors matome, kad pasaulinės priekybos ir pasaulio ekonomikos augimo tempai e, po truputėlį darosi nuosaikesni. Ir pavyzdžiui, 2011 metų augimas augimo tendencijos maždaug yra iki 7,1 procento, 7,1 procento, tai yra nelabai daug, 2011 metų augimas spalio prognozija buvo 4,2, dabar yra šiek maždaug 4 procentai. Taigi, Tai maždaug atitinka ir mūsų komisijos padarytas prognozijas, ką mes darėme rūdienį. E, aišku, augimas dar trapus, kai kalbame apie išsivyščiusios ekonomikos valstybės, kur nedarbas yra aukštas, kur yra dar būkštojama dėl valstybinės kolos situacijos. Kita vertus, mes turime kylančios ekonomikos valstybės, kuriuose priešingai matome labai tvirtą ekonomikos augimą, ypač Azijoje ir Latino Amerikoje. Tačiau net ir ten, aišku, pati bazė po truputėlį lėtėja. Dabar žiūrėjau žiūrint į labiausiai išsivyšusias valstybės, aišku, infliacija yra truputėlį e, sušvelninta, nors Europoje visai neseniai infliacija kiek šoktelio, tačiau augančios ekonomikos valstybės infliacija yra daug stipresnė, ypač e, kai eina kalba apie pagrindinės priekes, tai yra maistą, energiją, pakankamai dideli yra lygiai, aišku, taip pat ir dėl augimo. E, kalbant bendrai apie pasaulinės ekonominės rinkas, aišku, situacija pagerėjo finansinėse rinkose, nors mes matėme šiek tiek išaugusios rizikos dėl to, kiek e, krito kainos, bet vėlgi situacija yra pakankamai gera. Noriu pakartoti, kad pasaulio ekonomikos atsigavimas kol kas yra e, gana kuklus ir netoligus. Ir be to yra pakankamai daug rizikos, kad bus vėl e, krintama žemynė, žiūrint tai to, kad vaizdas yra pakankamai neblogas. Vėlgi, kaip aš jau paminėjau, yra tos pagrindinės žaliavinės prekės, ir čia jų augimas, aišku, galėtų turėti rizikos, kad ekonomika pasaulyje vėl smūgtų. Vėlgi kalbant apie e, augančios ekonomikos valstybės, čia vėlgi didesnis spaudimas maistui, energijai, e, metalams, jų kainoms. Ir todėl jau ir taip istoriškai aukštos kainos dar labiau auga ir dėl to trapus ekonomikos atsigavimas išsivyščiusios ekonomikos valstybėse gali e, sustoti, bet taip pat ir besivystančiame pasaulyje yra panaši rizika, kad tas augimas visai pasisuks priešingą linkmę. Grįžtant prie šiandienos temos, būtent to žaliavinių prekių kainos gali dar labiau sustiprinti pasaulinį disbalansą, kadangi m, mm, tų žaliavinių prekių importuotojams, aišku, deficitas išauga, perviršius, aišku, tiem, kurie eksportuoja, labai išauga, ypač kai eina kalba apie eksportuojančius naftą. Dar viena rizika, kad ekonomika smūks tai būtų dėl kapitalo srautų nestabilumo. Dėl to um, augančios ekonomikos valstybės, aišku, kaupia lėšas savo valiutos resur, rezervuose. Todėl keitimo kainos, aišku, labai kinta ir tai yra vienas iš klausimų, kaip aš jau sakiau, yra, aišku, ryšys būtent čia tarp šios temos ir antros temos, kurią šiandien e, svarstysite, būtent apie e, monetarinę sistemą. E, trečia rizika būtų fiskalinės konsolidacijos nebuvimas, ypač svarbiose augančios ekonomikos valstybėse ar stipriose, stipriose išsivyščiusiose valstybėse kaip JAF ir Japonijai. Dabartinės e, einamosios sąskaitos deficito situacijos, jeigu jos išliks pakankamai ilgai, iškils e, rizika, kad jie viršis skolos lygį iki tokio, kuris jau bus nebetvarus arba, pažiūrėjau, Japonijos atveju, kad bus išlaikytas tas pats lygis. Ir aišku, tuo met iškils pavojus šių valstybių ekonomikos augimo ateityje ir vėl netgi iškils tas pats pavojus, kad išauks labai išlaidos siejamas su gyventojų senėjimu, kaip kad JAF Japonijoje. Kitas dalykas, kas dar aštrina. Uh, globale, globalų disbalansą reikia vertinti tuos elementus, kas kelia e, pagrindinį pavojų ekonomikai, būtent tai yra, kad nėra korekcijos disbalan, to disbalanso. Kokie būtų sprendimai? Pradžiai noriu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra globali problema, todėl ir turi būti sprendžiama globaliais sprendimais. Reikia daugia šalių sprendimų paremtų bendradarbiavimu. Uh, Didysis dvidešimtukas, kaip mm, save ir vadina, tai yra pagrindinis, aišku, forumas ekonomikos koordinavimui ir mūsų manimų tai yra tinkamiausia struktūra šiems klausimams spręsti. Dabartiniu metu tai ir vienintelė struktūra, kuri gali tą daryti. Todėl Seulo, pavyzdžiui, sutikime praeitą vasarą didysis 20-ukas susitarė dėl keturių priemonių, kaip galima didinti ekonomikos augimą ir kaip spręsti ekonomikos disbalansą pasaulyje. Uh, Visų pirma, reikia fiskalinio konsolidavimo išsivyščiose valstybėse, kas būtų palanku um, bendram augimui. Ir buvo, kaip jūs žinote, du susitikimai e, aukščiausių lygmenių, kur išsivyščiusios valstybės susitarė dėl fiskalinių planų, kad deficitai iki 2013 metų bent jau būtų e, pristabdyti, kad e, būtų galima iki 2016 metų savo deficito lygius per pusę sumažinti palyginti su BVP. Toronto vadovos sutikime taip pat buvo susitarta, kad ir kitos valstybės, tai yra Europos valstybės, ta prasme, turėtų daugiau padaryti irgi fiskalinės konsolidacijos rytyje. Taip pat, kalbant apie didžiojo 20 veiksmų planą, buvo numatyta, kad reikia politikos priemonių, kurios um, būtų nukreiptos į vartojimą išsivyščiusiose valstybėse ir ypač čia ir besivystančiose valstybėse. Čia turėtume omenyje Kiniją. Taip pat turėtų būti ir uh, didesnių galimybių. Uh, va, valiutų kurso lankstumui. Taip pat reikalingas didesnis uh, saugumo uh, mechanizmas. Uh, Tam, kad būtų galima išlaikyti augimą, augimo perspektyvą, ypač Europoje, aišku, reikia struktūrinių reformų. Ketvirta, didysis dvidešimtukas taip pat turi padaryti pažangos subalansuodami e, e, pasaulinę paklausą. Čia reikalingas mechanizmas, aišku, e, globaliam disbalansui spręsti ir tas turi būti padaryta iki lapkričio mėnesio vadovo sutikimo Prancūzijoje. Reikia Tam, kad įgyventume šį keturių priemonių paketą, ES reikalinga nuosekli suderinta augimo strategija. Galbūt aš nesileisiu detalės dabar, kadangi visi tie mm, strategijos elementai bus aptarti kitose jūsų komiteto posėdžiuose, taip pat ir tose, kurie jau yra įvykę, jau buvo apie tai kalbėta. Aš tik noriu Jums priminti, kad tai yra struktūrinės reformas pagal ES strategiją 2020 metams, taip pat visas valdysenos reformų paketas, finansinio saugumo mechanizmų sustiprinimas ir taip pat reguliuojamosios ir prižiūrimosios visos bazės sustiprinimas ES lygmenių. Mes galvojame, kad ES lygmenių mes darome tai, kas mums priklauso, taip pat ir kitos valstybės labai svarbu, kad tą darytų. Reikia turėti omenyje, kad kas labiausiai sukūrė e, tą disbalansą pasaulyje, tai aišku, ne Europa, ne eurozona, kur viskas yra daug maž subalansuota, bet aišku, kad Kinija ir JAV buvo tos pagrindinės, kurios sukėlė disbalansą pasaulyje. Dabar dėl Kinijos aš jau užsiminiau labai trumpai. Ji turi užtikrinti savo socialinės apsaugos sistemas, turi užtikrinti, kad būtų įvyktos finansinio liberalizavimo reformos ir turi būti taip pat visos priemonės reikia taip pat sumažinti pelno išlaikymo procentus jau yra daroma pažangos, kad valiutų keitimo kursai būtų lankstesni tam, kad tam, kad jie atitiktų pagrindinius reikalavimus. Ir dabar JAF, aišku, reikia sureguliuoti jų ekonomikos augimą, reikia sumažinti e, Um, vidinį taupimo procentą, reikalinga fiskalinio konsolidavimo pakankamai plačių užmojų programa, kad ir privatus sektorius prisidėtų savo santaupomis. Taip pat reikalingos struktūrinės reformos, ypač energetikos ir aplinkos apsaugos rytise. Tai būtų labai naudinga, užtikrinant tvaresnį e, privataus vartojimo vystimasi toje valstybėje. Taip pat mes turime kitų minčių, ką kitos valstybės, kaip, pavyzdžiui, Japonija, kurios irgi turi didelį perviršį, ką turėtų daryti. Jos taip pat turi numatyti tam tikras struktūrinės reformas tam, kad galėtų padidinti savo augimo potencialą, turi paskatinti e, vidinę paklausą, turi e, padaryti daug pažangos e, darbo rinkos reformų srityje, taip pat ir produktų, rink, e, produktų reformų srityje tam, kad realus atlyginimas auktų kartu su e, darbo našumu. Tai turėtų paskatinti taip pat ir privatų vartojimą ir užtikrintų labiau subalansuotą augimą vidutinės trukmės laikotarpiu. Taip pat mes galvojame, kad naftą eksportuojančios valstybės uh, turi dėti daugiau pastangų, kad diversifikuotų savo pajamų šaltinius. Tą mes sakome jau daug dešimtmečių. Kai kurios valstybės turi padidinti savo išlaidas į švietimą, infrastruktūrą, tam, kad tai nuosekliai dėrėtų su jų absorpcijos pajėgumais ir makroekonominiu stabilumu. Ir pabaigai, pirmininkė, Jau aš ir taip pakankamai ilgai kalbu. Aš norėčiau tarti keletą žodžių. Ir aš išreikščiau didelę viltį, kad dėl didžiojo 20 Šeptuko finansų ministro pavaduotojų sutikimas tikrai daug lūkesčių gali pateisinti. Aš turiu minėję sausio mėnesio sutikimą. Tai yra didelė pažanga yra padaryta rengiant orientacinės gairės, kad būtų galima spręsti globalinį disbalansą. Taigi ministrų pavaduotojai Paryžioje susitarė patvirtinti dviejų požiūrių dvi, dviejų um, žingsnių požiūrį. Pirmas žingsnis būtų tos valstybės, kurioms reikalinga sustiprinta priežiūra ir uh, giluminė analizė turėtų būti identifikuotos. Tai pirmasis žingsnis. Po to tos valstybės būtų analizuojamos detaliai tam, kad būtų galima išryškinti pagrindinės e, išorės disbalanso priežastis ir kad būtų galima rekomenduoti atitinkamas politikos priemonės toms valstybėms, kad jos galėtų spręsti tas problemas iš pat šaknų ir galėtų tokiu būdu spręsti pasaulinio disbalanso problemą. Kaip jūs žinote, buvo didžiulė, didžiulis pasipriešinimas, tame sutikime iš Kinijos ypač, iš Rusijos, iš Turkijos taip pat, tačiau pirmininkas sugebėjo vis tik tai pasiekti kompromisinį sprendimą. Taip pat noriu paminėti, kad tas dviejų žingsnių požiūris, kurį komisija pasiūlė Seulė dar didžiojo dešimtuko sutikime, buvo labai įtakotas mūsų pačių um, disbalanso perviršio procedūros. Komisija tai pasiūlė um, kaip po vieną elementų iš bendro uh, valdysenos paketo, valdysenos reformų paketo. Taip pat ministrų e, pavaduotojai patvirtino tai, ką mes galvojame, kas yra pakankamai plačių užmojo, tačiau įgyvenimas tvarkaraštis e, tom rekomendacijoms įgyvendinti, kad e, pagal kurį valstybių vadovai galėtų patvirtinti jau tikrasias gairias ganė lapkričio mėnesį. Kanos atsiprašau lapkričio mėnesį. Yra ekspertų darbo grupė, kuri dirbs kartu su TVF, e, rengdama rodiklius, kurie turės būti patvirtinti tam, kad būtų galima pradėti tą dviejų žingsnių procesą. Taip pat yra rengiami ir atraminiai standartai, kurie leis nustatyti, kurios yra problemiškos valstybės ir kurios e, valstybės neturi problemų. Tikslas yra toks, kad pavaduotojus tikime lapkričio viduryje mes susitartumėm dėl tų standartų ir rodiklių, o tada iki balandžio kuomet įvyks finansų ministrų susitikimas Vašingtone, mes jau turėtumėm atitinkamas išvadas ir galėtumėm pradėti pirmasias tas e, detalės analizės. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pasakyti, kaip aš jau sakiau, tai yra plačių užmojų e, tvarkaraštis, tačiau jį bus įmanoma vis tik tai gyveninti, bet galbūt ir netaip lengva, kadangi yra daug pasipriešinimo, daug nenoro iš Kinijos pusės, o aišku, Kinija yra pagrindinė veikianti šalis, labai svarbi, be jos bus neįmanoma atlikti analizę visame pasaulyje. Nuoširdžiai dėkuoju už šitą labai išsamų pasisakymą, temos pristatymą. O dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai, poniai Peres, o po to suteiksiu žodį politinėms frakcijoms. Hekmark, Ferreira ir Schmidt jau paprašė žodžio iš anksto. Tai gal... Merci beaucoup, merci de, de cet uh, échange. Uh... Norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Ir taip pat e, labai dėkoju Jums už Jūsų temos pristatymą. Mes susirinkome čia įdomiam pokalbiui. Ir aš norėčiau iš karto pasakyti, kad aš pritariu Jūsų išsakytoms mintims dėl tos iliuzijos, kad krizės poveikis buvo didžiulis susidarant tam globaliam disbalansum. Žinoma, yra ir daugybė kitų faktorių. Man niekada negalime neatsižvelgti į konkrečius faktus, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad komisija dabar imasi nagrinėti tam kai kurių valstybių vidaus skolos klausimą ir dėl tų valstybių skolos situacija dar pablogėjo, tačiau kai kuriuose valstybėse krizės akivaizdoje, e, kai kurių valstybių padėtis pagerėjo, o kai kurių priešingai dar pablogėjo. Todėl atsižvelgdami į situaciją mes turime pasitelkti daugiau, daugiau argumentų, kalbėdami ypač apie valstybės vidaus skolą. Jūs sakėte, kad ne Europa buvo finansų ir ekonomikos krizės priežastis, ir jeigu ieškome išeities iš šios krizės, tai vis dėlto Europas imasi labai svarbaus vadovaujančių vaidmens ir siekia įtikinti savo partnerius. Aš manau, kad ES, kuri priėmė kelio gairias, veikia teisingai, tačiau reikia numatyti ir atitinkamas prielaidas struktūrinėms reformams. Tačiau apie jas nenorėčiau šiandien kalbėti. Vienas sunkumas vis dėlto išlieka ir ateityje. Būtent prielaidos sustiprinti tarptautinius santykius, juos paskatinti, o mums labai svarbu kurti tarptautinės daugiašalės struktūras. Netgi jeigu mes ir vykdome struktūrinės e, reformas ir stipriname priežiūros institucijas, vis dėlto išlieka būtinybė e, atitinkamai suformuoti ES vieningus interesus. Ir didžiojo dvidešimtuko sustikimo metu nebūtinai buvo pateikti tie svarbiausi argumentai, kuriuos mes laikome svarbiausiais. Nesnei vykusioje spaudos konferencijoje buvo minėti visi svarbiausi iššūkiai ir uždaviniai, tačiau nebuvo nieko pasakyta apie eurą. O didžiojo dvidešimtuko kontekste mes taip pat turėtume aiškiai suvokti ir savo padėtį, savo vaidmenį, kadangi yra, padėtis yra labai sudėtinga. Todėl man iškyla šiokių tokių abejonių dėl kitų svarbiausių partnerių. Kalbant apie Junės Amerikos valstijas, turėčiau pasakyti, kad nuo pat krizės pradžios mane stebino Junktinių Amerikos valstijų vidaus politika. Dėl vidaus politikos priežasčių, kurių aš nenorėčiau nagrinėti, kadangi nedarbas šioje valstybėje yra e, labai didelis, nors valstybė konkrečiai deklaruoja, kad jis siekia visuotino užimtumo. Šioje srityje yra daugybė problemų, tačiau JAV e, paskatino įvairias, e, skatin, paskatino įvairias programas, įvairias iniciatyvas ir todėl sugriovė tą iš ankstinį arba ankstesnį uh, akcesnę pusiausvyrą. Todėl su Jungimis Amerikos valstybėmis šiuo klausimu yra labai sunku dėrėtis. Jūs paminėjote kitus prioritetus, kalbėjote apie biudžeto konsolidavimą ir iš jūsų kalbos susidaro įspūdis, kad laikotės priešingos nuomonės negu Junktinės Amerikos valstijos. Tačiau, kai kalbame apie globalinį disbalansą ir Junktinių Amerikos valstijų vaidmenį. Tai reikėtų konstatuoti, kad tas vartotojiškas požiūris nėra e, nuoseklus arba nėra perspektyvus reikia vis dėlto galvoti apie perskirstimą, tačiau nežinia, kaip tą pateikti didžiajam dvidešimtukui. Kalbėdamas apie Kiniją, jūs teisingai pastebėjote, teikdamas, kad jeigu su jais derimasi dėl globalios valdysenos, tai jie tiesiog nedalyvauja šitose diskusijose. Tai kokia mūsų veiksmų laisvė daryti įtaką? Aš atsiprašau, kad galbūt ne visiškai ryšliai suformulavau visus klausimus, bet manau, tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų aptarti. Dėkuoju. mes negalėsime labai giliai aptarti visų klausimų, tuo labiau, kad iš esmės aš pritariu jūsų samprotavimams. Aš norėčiau sakyti į kai kuriuos dalykus. Pirmas dalykas - dėl to, kaip kalbėti vienu balsu visos Europos vardu. Jūs galite įsivaizduoti, kad mes buvome labai nusivylę Europos komisijoje, kadangi nepavyko įtikinti valstybių narių, kalbant įvairiomis progomis, ne tik susitinkant didžiojo dvidešimtuko susitikimuose, taip pat ir pasaulio banko kontekste, kad ES interesai būtų geriau ginami ES atstovaujančių institucijų. Šie procesai yra labai lėti, žinoma, mes Irėmės į priekį taip pat ir didžiajame dvidešimtuke, tačiau ten situacija nėra pati palankiausia, kadangi daug ES valstybių elgesi neproduktyviai arba netgi kontraproduktyviai. Sakykime, Brazilijos atstovai didžiajame dvidešimtuke, po to Italija, Vokietija ir e, kitos valstybės pasisakodžios viena po, po, po kitos, tiesiog nesudaro Brazilijai įspūdžio, kad jos laikosi vieningos nuomonės. Taigi tai yra kontraproduktyvu, mes tengiamės spręsti šitą problemą, siūlydami koordinavimo paslaugas. Mes e, su valstybėmis narėmis bandėme susitarti dėl pagrindinių principų ir individualiai didžiojo dvidešimtoko kontekste komisija atstovauja valstybėms narėms ir, žinoma, pirmininkaujantį valstybę. Ir mes siekime susitarti dėl pagrindinių gairių principų iš anksto. Ir komisija, e, e, būdami, būdama ES atstovė didžiajame dvidešimtuke, laikosi tų pagrindinių nuostatų ir tikisi, kad valstybės narės darys tą patį. Ir dažniausiai taip ir atsitinka. Taip pat mes koordinuojame ES poziciją prieš susitikimus, prieš didžiojo dvidešimtuko įvairiausio lygio susitikimus, tai kadangi vyksta koordinaciniai posėdžiai ir mes bandome suderinti, kas ką, kada pasakys ir norime užbėgti už akių tokiai e, Brazilijos reakcijai, kurio teigia, kad jūs kartuojate tą patį arba prieštaraujate. Taigi mes bandome koordinuoti savo nuomonę, tačiau vis dėlto turiu pritarti, kad dar mums nepakankamai gerai sekasi. Būtų geriau, jeigu mes būtume atstovaujami vieningos, vien, vieningai. Kalbant apie JAV ir Japoniją, pritariu jūsų nuomonėj, kad uh, svarbiausias didžiojo dvidešimtuko trūkumas yra tas, kad nėra tų sprendimų įgyvendinimo mechanizmų. Aš esu belgas, jūs puikiai suprantate, kad mes jau ilgokai stengiamės sudaryti vyriausybę ir jūs galite. E, e, And, uh, and, and China. A, jūs galite arklį privesti prie vandens, tačiau nebūtinai galite privesti gerti. Taigi, negalime teikti, kad mes neturime diskutuoti toliau su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Mes bandome diskutuoti su e, jų finansų e, sektoriaus atstovais ir tačiau jūs neturite manyti, kad mes sustosime, mes bandome ir toliau siekti pažangos. Diskusijos vyksta, tačiau mums nepyksta, nepavyksta susitarti. Mes turime savo nuostatas, jie turi savo požiūrį ir mes kartais susitarėme dėl kompromisinio teksto, kuriame, žinoma, yra daug nuomonių skirtumų, tačiau diskusijas, kaip bebūtų, vyksta. O dėl Kinijos turėčiau pasakyti, kad jūs iš tikrųjų teisi, nes labai sunku kinų atstovus priversti bent jau laikytis tų pačių žaidimo taisyklių. Pateiksiu Seulo pavyzdį. Su kai kuriamis valstybėmis, kolegomis iš tų valstybių, Brazilijos, Argentinos, mes, mūsų nuomonės įsiskyrė. Tačiau mes pateikėme savo argumentus, jie pasiekė, pateikė savo ir mes e, suformulavome kažkokį kompromisą, o to visiškai nepavyksta pasiekti su Kinija. Mes pateikėme savo nuomonę, Kinija sako aiškiai išviesiai ne. Ir neklauskite, ką aš turėčiau, kaip turėčiau e, pasielgti po to. Amerikiečiai ketino ir vieną, ir kitą, kai buvo kalbama, pavyzdžiui, apie valiuto tų kurso o, maržą, kalbėjo vienaip ir kitaip, taip pat gazino ir, ir kongresu kad bus priimta atitinkama rezoliucija ir niekas nepadėjo. E, e, mes kartu su amerikiečiais e, deramėsi kartu ir atskirai, ir draugiškai, ir nedraugiškai, ir kiniečiai tiesiog nekreipia tai dėmesį. Stengiamės jų poziciją paversti šiek tiek lankstesnę, tačiau nepavyko nieko pasiekti, kadangi jų euro keitimo kursas tiesiog sviruoja Taigi klausimas išlieka neišspręstas ir mūsų delegacijos Kinijoje atstovai man sakė, kad reikia laukti, kadangi tai yra laiko klausimas. Norėčiau pasakyti, kad kiniečiai norėtų, kad Šanhajus tapti vienas iš didžiausių finansinių paslaugų centrų. Tačiau reikia, reikia kad e, Juanas, Juanas taptų konvertuojama valiuta. Tai yra vienintelė sąlyga. Aš panašiai manau, kaip ir jūs. Aš šitą klausimą aptarsiu, kaip tarnėsime kitą darbo atvarės klausimą. Tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad mūsų Kinijos ekspertai teigia, kad uh, galbūt ir pavyks įtikinti kiniečius, tačiau reikia palūkėti, kadangi kinai galvoja ne metų savokomis, o dešimtmečių. Dėkoju už jūsų atsakymą. Dabar Gunnar Hökman, po to Eliza Ferreira. Ir po to prašysiu iš karto atsakyti abiejų klausimų. Uh, Ačiū pirmininkė. Na, panašu, kad mm, ne vien tik tai tango šokti reikia dviejų, dviejų reikia ir disbalansui sukurti. Tas stebina mane iš tikrųjų. Mes vis kalbame kažkaip tai apie kitų sukurtą disbalansą. Na, gal čia nieko blogo dėl to, kad taip yra sakoma. Gal iš tikrųjų reikia daugiau tų dalykų išanalizuoti. Aš, aš čia gal tuo klausimu ir sutikčiau. Tačiau kitas dalykas yra, kai kalbame apie tai, kad vis kiti kažką turi padaryti, o ne mes. Na, čia gal jau toks keistas dalykas. Kartais pasigendu pamastymų, kodėl mes turime tą uh, disbalansą pasaulyje kaip šiandien. Ir dažnai pamirštame būtent būti sąžiningi ir uh, tarsi paliekame, ar tikrai paliekame tą disbalansą, kokį norime palikti. Paimkime paskutinius 10-20 metų. Pasaulio ekonomika labai sparčiai pasikeitė. Keturis kartus išaugo skaičius žmonių, kurie gyvena santykinio skurdo sąlygomis. Nuo 1-4 milijardų išaugo tas skaičius. Iš tikrųjų, skurdas išaugo taip, kad net sunku šiandien suvokti turėjome didžiulį disbalansą tada, tačiau jo nejautėm, kadangi pasaulis buvo padalytas į skirtingas dalis. Mm, trečiasis pasaulis, antrasis, pirmasis ir tai, kas dėjos ten kažkur visiškai nerūpėjo mums. Dabar turime globalizuotą ekonomiką ir turime pasaulinį balansą ar disbalansą. Ir dabar jau matome tas problemas ir kas yra pagrindinės tos problemos dabar yra tai, kad mes dar neprisitaikėm prie tų naujų sąlygų. Turi, matome tą deficitą JAV pavyzdžiui, ne vien tik tai namosios sąskaitos, bet taip pat ir uh, išlaidų uh, viešojo sektoriaus ir lygiai tą patį mes matome ir Europoje. Uh, tai yra išaiška to, kad mes išleidžiam daugiau nei uždirbam. Uh, Ir tai yra ilgalaikė e, problema mums. Jeigu mes norėsime kažką užsitikrinti didesnį ekonomikos augimą, tą reikia suvokti. Kitas dalykas dar yra diskusijos dėl e, tų, to balanso ar disbalanso pasaulyje, e, diskusijos platesnėme kontekste, nei vien tik tai kalbant apie fiskalinius dalykus. Man, aš pasigendu tokių dalykų kaip priekyba, pavyzdžiui, pasaulinė priekyba, nes tai, ką mes matėme pastaras pastarosius 2-30 mečius būtent buvo pasaulinės priekybos didžiulis išaugimas su visomis teigiamomis ir neigiamomis pasiekmimis. Ir kit, Kitas dalykas, pavyzdžiui, e, žemės ūkis nepatenka tarsi į globalizacijos e, visą tą ratą, paslaugos irgi bent jau didžioji jų dalis. Tačiau juk paslaugos yra Europos ir, ir Amerikos ekonomikos pagrindas. Ir manau, kad ta labai didelė problema bus būtent ta, jeigu mes atversime priekybą žemės ūkio produkcija su trečiojo pasauliu taip pat, kur yra didžiulės eksporto transporto e, galimybės. Tai kaip tada jūs vertintumėt tą balansą ar disbalansą pasaulyje, kalbant apie priekybą, tarptautinę priekybą? Juk tai yra būtent kelias viskam, kai mes kalbame apie tokį disbalansą. Vou falar em português. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu portugališkai. Ačiū už jūsų pasisakymą, jis buvo labai įdomus. Ir norėčiau užduoti klausimą. Kai kalbame apie krizę, paprastai kalbame taip, tarsi visas pasaulis patirtų krizę. Kaip kolega ponas Hökmark tik ir pasakė, krizė patiriama ES, JAV, tačiau likusiame pasaulyje vos buvo juntamas švelnus bumtelėjimas kelyje į tą augimą, kuriuo mes šiandien džiaugiamės. Ir norėčiau išsiaiškinti tai, koks tada ES vaidmuo šiame naujame kontekste, naujame pasaulyje, kuris patiria tokią transformaciją. Norėčiau pabrėžti, kad turime receptų JAF ar Kinijai, mes jiems prirašome tinkamų vaistų, bet panašu, kad neturime tokių aiškių receptų savo. Jei pažvelgtumėm į savo įnamosios atskaitos disbalansą, visas tas paketas, kurį pateikė komisija, mums rodo, kad tarsi vienintelė ES neturės problemų su išorės priekyba. Tarsi ES pozicija yra visiškai subalansuota. Ar tada reikalinga tarptautinės valdysenos sistema, tarptautinės priekybos kontekste. Tačiau uh, Juk akivaizdu, kad mūsų institucijose trūksta tvirtumo. ES yra ypatingai susilpnėjusi ir dėl kitokių disbalansų. Ir manau, kad atėjo laikas spręsti būtent ir tų kitų sričių disbalansą. Čia aš kalbėčiau apie tris kategorijas. Visų pirma, ekonomikos augimas yra nepakankamas. Apgailę savo, kad turiu tai pasakyti, tačiau vieno procento ekonomikos augimo tikrai nepakanka. Tikrai negalėsi absorbuoti tokių dal neigiamų dalykų, kaip, pavyzdžiui, e, miržiniškas nedarbas ir taip toliau. Tikrai to nepakanka. ES strategija 2020 metams taip pat nepakanka. Tai nėra tikra augimo strategija strategija, ten nėra visų reikiamų priemonių ir strategijų. Dar vienas rytis tai yra valstybės skola su visais jos padariniais. Visa tai išplaukia iš to, kad viena bendra valiuta skatina didžiulius skirtumus tarp valstybių narių. Tai ką jūs darysite dėl to klausimo? Ir pabaigai, dėl tų receptų disbalansams spręsti, tikrai mūsiškiai yra visiškai netokie, kokius siūlė didysis 20 mygtukas. Tai, ką mes turime čia, visiškai nebu, negalėčiau sieti su fiskaliniu konsolidavimu, tikrai nežengiama tuo keliu. Kitos valstybės galbūt kažką ir galvoja apie fiskalinį konsolidavimą, tačiau visa tai yra tik tai trumpalaikiam laikotarpiu numatyta. Nėra vidutinės trukmės ilgalaikio laikotarpio ilgalaikės trukmės laikotarpio sprendimų, kad būtų galima e, stabilizuoti situaciją ten. Manau, kad būtent diskusijos dabar ir turėtų būti suteltos į taip, kitaip mes prarasime savo e, lyderio vaidmenį tarptautinėje arenoje. Ir paskutinis dalykas, iš kiekvienos tų problemų kategorijų visur yra išorės aspektas. ES tačiau neturi a, tos išorės, to išorės aspekto. Pavyzdžiui, kai kalbame apie priekybą, mes kalbame apie sąžiningą priekybą, bet nekalbame apie išorės priekybą. Taigi, kaip mes sugebėsime išvengti to asimetriško poveikio, kuomet kitos valstybės kažką darys, o mes ne. Um... Dėkuoju. Aš pabandysiu atsakyti tos klausimus tą pačią saką, kaip jie buvo pateikti. Kai kurie klausimai yra panašus. Jūs abu kalbėjote apie tai, kad mes labai daug kalbame apie tai, ką privalo daryti kiti ir mažai kalbame apie tai, ką turime nuveikti patys. Aš ne visiškai sutinku su tokia jūsų nuomonė, kadangi aš anksčiau minėjau, kad uh, Mes, aš jau minėjau, kokius darbus turime mes nuveikti, kad sumažintume disbalansą direktų, strategija 2020 galbūt nėra pakankamas instrumentas, bet pagrindinė priežastis, dėl kurios aš giliai nenagrinėjau tų ES uždavinių Pone Ferrera pasakė pati, kadangi mes e, nedaug prisidėjome prie to globalaus disbalanso, kadangi eurozonos uh, situacija yra pakankamai subalansuota, ir todėl mes negalime sumažinti globalaus disbalanso, kadangi jis kilo nebūtinai dėl euro zonos silpnumo. Todėl tam tikrus uždavinius turi prisimti kitos valstybės. Ar nereikėtų kalbėti plačiau, nekalbėti tik tai einamosios sąskaitos disbalansą? Uh, Galbūt e, galėtume pakalbėti ir plačiau, e, diskutuoti su ekonomistais, taip pat didžiojo dvidešimtuko politikos atstovais. Taip, mes galėtume plačiau diskutuoti, tačiau kiniečiai, pavyzdžiui, jūs kalbėdamas e, sakėte, kad reikia jiems tiesiog pirštų parodyti, kad jie labiausiai prisidėjo prie globlaus disbalanso, tačiau jie iš karto pasakys, kad disbalansą sukūrė ir kiti dalykai, ne tik tai valiutų kurso suiravimai, bet ir skurdas kitose valstybėse, taip pat netoligus vystimasi skurdžiose valstybėse. Taigi negalime ignoruoti problemų ir užkilsti kelio diskusijoms. Tačiau taktiškai elgiantis ES turėtų vis dėlto sutelkti dėmesį į dabartinį globalų disbalansą ir nekalbėti apie kitus disbalanso aspektus. Žinoma, tai daroma tik dėl to, kad norime bent ko nors pasiekti, dėl ko nors susitarti su Kinija. Pasiaiškinkime, Aš nesakiau, kad reikia kalbėti apie kitus disbalansus, tačiau aš maniau, kad reikia paminėti ir kitas problemas, kurios galbūt ir buvo tos dabartinės situacijos priežasti. Ir galbūt reikėtų prisitaikyti prie e, pasikeitusios e, situacijos, prie, prisitaikyti prie tikrovės. Aš pritariu, kad yra ir tam tikrų kitų priežasčių, dėl kurių susidarė šitas globalus disbalansas ir tas priežastis reikėtų išnagrinėti. Jūs paminėjote ir prekybą. Ji yra labai svarbi. Beveik kiekviename D20 komunikate yra teigiama, kad reikia suderinti savo veiklą su Dohos darybų išvadomis. Ir mes tengiamės laikytis to principo, to ranginimo, tačiau, žinoma, reikia e, priminti, kad kitų šalių politikai nebūtinai laikosi tos pačios nuomonės dėl žemės ūkio. Apie žemės ūkį kalbėsiu tik su savo advokatu. Grįžtant prie ponios Ferrera pasisakymo. Aš nenorėčiau pasakyti, kad šitą globalią finansų krizę e, suformulavo tik tai labiausiai įsivyšios valstybės. Tačiau, pavyzdžiui, Indonezija kuri nėra tokia išsivysusi valstybė, arba Egiptas, tos valstybės nėra tokios išsivyšusios ekonomikos prasme, tačiau vis dėlto reikėtų priminti, kad šitos valstybės netese savo ankstesnės e, politikos, kadangi jos neva neprisidėjo prie globalios e, krizės. Grįžtant prie ES. Mes patiriame tam tikrą disbalansą, jūs minėjote apie 3,5 procento kaip ES atsakymą, kuris esas nepakankamas. Nenorėčiau gilintis į šį klausimą ir norėčiau pasakyti, kad mano kolegos labiau pasikaustę šioje srityje. Tačiau reikia pasakyti, kad ES vyksta diskusijos šiuo klausimu, vyksta diskusijos viduje ir kai mes kalbame su D didžiojo dvidešimtuko atstovais, mes turime teikti, kad mes siekiame išspręsti savo problemas, žinoma, galbūt perdodame, kad mes labai sėkmingai sprendžiame, tačiau vis dėlto mes taip argumentuojame savo nuostatas. Ole Schmidt, o po to ponas Svoboda. If, uh, say... Jeigu, kaip jūs minėjote, problema yra ta, kad minėtos valstybės kartoja vis tą patį. Tačiau, kalbant apie jungtinę karalystę, kodėl ji taip elgesi, kodėl tos kelios valstybės, keturios ar penkios, kodėl jos neatstovauja Europos Sąjungai, kodėl netstovaujamas visas Europos žemynas. Labai sunku suprasti, kodėl kyla dėl to problemų. Mes turime būti patenkinti, kad gyvenimas būtent taip yra susiklostės. Dabar kalbant apie didįjį dvidešimtuką. Didžiosios valstybės, išsivyščios valstybės vaidina svarbu vaidmenį ten, tačiau daug valstybių tiesiog nedalyvauja didžiojo dvidešimtuko susitikimuose, ar su tomis valstybėmis kalbama, ar kalbama susitikimuose, kaip priversti tas valstybės demokratiškai atsiskaityti. Ar galima suformuoluoti kokį nors globalų bendrą balsą, kuris kreiptųsi ir į kitas valstybės, kurios susiduria su panašiamis problemomis? Kai jūs kalbate apie Kiniją, jūs teigiate, kad Kinija turi nuveikti tą ar aną, bet jūs visiškai neminėjote demokratijos ir daugiapartinės sistemos. Ar demokratija Kinijoje neįmanoma? Kadangi Financial Times prieš keletą savaitų pasirodė straipsniai, kuriuose buvo sakoma, kad demokratijos trūkumas tiesiog yra naudingas pačiai Kinijai, kadangi nėra demokratinių institucijų, lyginant pavyzdžiui su Indija, todėl labai sunku kurti infrastruktūrą ir taip toliau. Ar tokie klausimai apskritai būdavo keliami didžiojo dvidešimtuko susitikimuose? Grįžtant prie atskaitomybės. Aš manau, kad šis aspektas yra labai svarbus. Ir paskutinis klausimas dėl tokių valstybių kaip Saudo, Saudo Arabija. Ar Saudo Arabija kalba pati už save, už Arabų lygos valstybės, ar e, kalba naftą gaminančių, išgaunančių valstybių vardu, o kas atstovauja Šiaurės Afrikai, nes tai labai svarbu galvojant apie didžiulį šimtuko perspektyvas ateityje. Dėkoju. Žinoma, dabar susikūręs yra tam tikras struktūrinis disbalansas, taip pat mes dabar patirime ir finansinę krizę. Aš norėčiau paklausti jūsų štai ko. Junktinio Amerikos valstybių kongresas patvirtino krizės ataskaitą. Ar komisija išnagrinėja šią ataskaitą ir kokias padarė išvadas? Žinoma, jūs neprivalote paskelbti oficialaus komisijos dokumento, tačiau norėčiau vis dėlto pasiteirauti, kokią reikšmę jūs teikiate šiam dokumentui. Kai kalbame apie didįjį dvidešimtuką, apie diskusijas, norėčiau paklausti apie visų šių procesų veiksmingumą. Kalbama, kiek veiksmingas, kiek efektyvus buvo šitas susitikimas, viskas labai brangu, daug yra informacijos žiniasklaidoje, tačiau kokie tokių susitikimų rezultatai? Ar komisija galvoja, kaip padaryti tokius susitikimus veiksmingesnius, galbūt integruoti juos į kitus procesus? Ir kitas klausimas koks yra struktūrinių dis disbalansų ir finansinių rinkų kapitalo santykis. Aš turiu omenyje finansinės spekulacijas. Kadangi ES vyrauja dvi nuomonės. Viena reiškiama žodžiu, ją dažniausiai pateikia Sarkozy, jis kalba apie spekulacijas finansų rinkose, o komisija sako, kad nėra jokių spekulacijų. Kitas dalykas, grįžtant prie pramonės gaminių, prie situacijos pramonėje, ar jūs bandysite įtikinti, kad nėra jokių spekulacijos problemų, ar Sarkozy įtikins jūs, kad vis dėlto vyksta spekuliaciniai pirkimai, kadangi disbalanso uh, šaltinis nėra pačios spekulacijos. Tačiau, ko gero, vis dėlto yra tam tikro poveikio iš spekuliacinių pirkimų srities būtent disbalansui susidaryti, kadangi spekulacijos skatina tam tikrą disbalansą. Ir galbūt reikėtų pagalvoti apie dereguliavimą. JAV pasigirsta balsų, kad reikia e, sukurti globalę kokią nors reguliavimo priežiūros instituciją. Uh, all... Ačiū, labai turtingi klausimai. Pabandysiu atsakyti juos iš eilės. Dabar dėl to, kad reikėtų kalbėti vieningai kad uh, vieni kitus kartoja, kas jau buvo pasakyta, ar nebūtų galima uh, užtikrinti, kad būtų paprastesnė sistema, kur valstybės narės bet kokiu atveju atstovauti Europos Sąjungai. Na, nesu tikras, kad pačios didžiosios valstybės to norėtų. Jeigu Vokietija atstovauja ES, tai reiškia, kad Vokietija negali atstovauti pačiai Vokietijai išsakyti savo pozicijos. Jeigu, pažiūrėjau, jie kažkiek skirtusi nuo ES pozicijos ar, tarkim, negalėtų kažko pasakyti tuo klausimu, kuris nėra įtrauktas į bendrasias sąlygas. Nesu tikras, kad tikrai būtų noro tai padaryti. Tačiau, kuomet aptarėme kažkokį tai klausimą kaip komisija, analizuojame, kokie turėtų būti, pavyzdžiui, Lisabono sutarties padariniai tam klausimui, mes patys savo esame pasakę taip turi būti kažkas, kas pristatytų ES poziciją didžiajame dvidešimtuke, ne vadovų lygmenių, nes čia yra susitarimas, kad tai bus ponas Van Rompuy ir ponas Baroso, kurie atstovos ES, bet, pavyzdžiui, finansų ministrų lygmenių tai galėtų būti komisija ar valstybė narė, kurie jau ten yra, ar pirmininkaujanti e, valstybė. Taigi čia vadovautumėmės to agnostiško požiūrio dėl valstybių narių. Lygiai taip pat vyksta ir tos diskusijos dėl didžiojo dvidešimtuko mm, sugebėjimo atstovauti visiems ir dėl tų priimamų sprendimų. Jūs, aišku, čia tai, tai yra susiję klausimai ir, ir kai kuomet yra diskutuojama kažkas, didžiojo dvidešimtuko valstybės, aišku, supranta, kad jos, na, atstovauja juk ne visoms valstybėms ir stengiasi todėl veikti atitinkamai. Pavyzdžiui, tarkim, Malauji ar Etijopija dalyvavo, Singapūras dalyvavo, tarkim, uh, kai kuriuose e, susitikimuose, kai kurie pirmininkavo, buvo bandoma ištiesti ranką ir nedidžio dvidešimtuko valstybėms. Tai atitinka tą bendrąjį tarpusavio supratimą, jog tos valstybės, kurios yra tam tikroje geografinėje vietovėje, turėtų palaikyti ryšį su uh, Mm, kitomis to regiono valstybėmis, kurios nedalyvavo didžiojo dvidešimtuko darbe. Pavyzdžiui, Pietų Afrika aiškiai supranta savo pareigą bendrauti su visomis Afrikos valstybėmis žemiau Saharos, tarkim, Saudo Arabija, tarkim, palaiko ryšį su Arabų valstybėmis ir taip toliau. Nežinau, ar aš supratau tą jūsų klausimą, ar jos galvoja, kad jos, kad jos atstovauja aftos, naftos gavybos valstybėms ar Saudo Arabijai ar panašiai. Aš nežinau, ar tai būtų svarbu, ar, tarkim, pavyzdžiui, svarbus būtų naftos gavybos valstybių klausimas vienu ir kitu klausimu. Be abejo, kad tos valstybės labiau atstovauja galbūt vidurio ir rytų regionui, kuris gal menkiau yra atstovaujamas didžiajame dvidešimtuke bendrai imant. Bet galvojant apie tą efektyvumą ir atskaitomumą ir jų tarpusavio santyki, aišku, kad jau yra pakankamai tvirta ta grandis ir kartais galbūt sudaro įspūdis, kad diskusijos vyksta labai ilgai ir dažnai tie posėdžiai virsta ne diskusijomis, o tiesiog pareiškimų darimų, kuomet kiekvienas savo kalbą skaito ir to bendravimo yra per mažai. Aišku, tuomet be abejo, natūraliai norisi sumažinti tos grupės apimtis, kad būtų daugiau tiesioginio bendravimo ir daugiau tiesioginio rezultato. Čia, aišku, aš e, sprendimo jums puikiausio nepasiūlysiu. Galbūt galima pritaikyti tokį sprendimą, kad, tarkim, būtų formuojamas grupės ar pogrupiai, kur kiekviena, kiekvienas pogrupis, tarp, tarkim, diskutuotų kažkokią konkrečią temą porą pusdienio ar porą dienų. Mm, tai galbūt toks geresnis, efektyvesnis būdas, tačiau irgi labai daug išteklių naudojama ir tokiu variantu. Uh, Gal kitas sprendimas būtų toks, kad, na, kad sprendimo jokio nebūtų ir kad, mm, tarkim, kad prisiekusi ir toliau pusėdžiautų to klausimu, kaip čia galbūt tą galėčiau sėti ir su pono Svobodos klausimu. Kas yra didžiojo dešimtuko darbo efektyvumas, rezultatas, ar turėtų būti dar kažkokia tai struktūra? Yra didysis aštuonetas, kuris iki šiol egzistuoja, dabar yra ir didysis septynetas. Atsiprašau. Well, In, in Toronto, we, we, we had, uh, Atsiprašome, vertėjai negirdėjo klausimo. G8. Toronto vyko uh, didžiojo aštuoneto ir didžiojo dešimtuko uh, susitikimai ir tie, kas dalyvavo abiejose susitikimuose, uh, Mm, pasakė, kad, na, nereikėtų galvoti, kad jau didžiojo aštuoneto darbas baigtas ir kad viską perėmė didysis dvidešimtukas, nes iš tikrųjų labai dažnai daug efektyvesnis forumas yra būtent diskusijoms tas mažesnis. Ir dažnai tikrai negali priversti didžiojo aštuoneto priversti daryti to, ką jie susitarė daryti, lygiai taip pat ir didžiojo dvidešimtuko negali dažnai priversti daryti tai, dėl ko jie susitarė. Uh, Na, bet e, kolegų spaudimas be abejo yra labai svarbus ir paprastai žmonės, jeigu dėl kažko susitarė, tai jie, kaip paprastai, bent jau yra linkę pabandyti gyveninti tos sutarimus. Kitas dalykas, didysis dvidešimtukas pakankamai sėkmingai dirbo įveikiant krizę, kuomet krizė uh, kilo, bent jau iš tikrųjų tai, kas buvo daroma finansinėse rinkose, buvo pakankamai gerai koordinuojama didžiojo 20-ko lygmenių ir buvo įgyveninta tai, kas buvo susitarta tarp jų. Dabar yra kita problema, kad jau išbrendam iš krizės buvo gal pakankamai lengva, ne, na, gal nelengva, kadangi krizė buvo milžiniška, bet buvo pakankamai lengva ta prasme, kad visų tikslas ir interesas buvo bendras, todėl viskas ir buvo įgyvendinta, kas buvo susitarta. Dabar jau yra kita problema, kad dabar jau dėl ko tariamasi jau nebėra bendras tikslas ar bendras interesas ir be abejo visus priversti įgyvendinti tai, dėl ko susitarta, nebebus taip lengva Tik noriu pridurti, kad neturiu kažkokio tai aiškaus sprendimo, ar tai būtų didysis aštuntukas, ar didysis dvidešimtukas, ar tai būtų mažesnės grupelės, ar dar kažkas. Visi tie scenarijai, bet, tarkim, mažesnė grupelė, kuri kalbėtų apie valiutų keitimo kursus, tarkim, na, čia, tarkim, dėl Kinijos, aišku, būtų klausimas, dėl to efektyvumo. Čia gali galvoti, ar komisija turi kokį variantą, kokią poziciją. Ne, mes dar neturime suderintos pozicijos, kol kas apie tai galvojama. Kiekvienas iki yra kažkoks naujas pasiūlymas. Pane Dagart, pavyzdžiui, pasiūlo kažką, kažkas tai pasiūlo kažką kitą, akademinio sluoksnio žmonės, tarkim, pasiūlo dar kažką. Tai mes e, stengiamės parengti mūsų nuomonę kiekvienu atveju. Na, gal komisijos bendro požiūrio tokia pagrindinė kryptis būtų uh, ta, kad e, svarbiausia, jog ES kalbėtų vienu, kal, vienu balsu, kas be būtų daroma, kad viskas e, privestų prie galutinio tikslo, tai yra to, kad ES būtų atstovaujama vieningų balsų, vieninga pozicija. Ir iš būtent tokio požiūrio taško įvairios pozicijos ar temos turėtų būti analizuojamas. Dabar dėl pono Svobodos klausimo, dėl uh, JAV parlamento pozicijos, na, kol kas mes neturėjome galimybės išanalizuoti tai detaliai, kadangi tai pakankamai sudėtingas dokumentas. Ir aišku, turėsime tai padaryti, dar tiesiog kol kas to nepadarėme. Praėjusiais metais mes mažai delegacijos sudėtyje nuvažiavome į Junktinės valstijas ir kalbėjome su kolegomis ir e, su kolega, kuris e, buvo taip pat atsakingas už tą temą, buvome sutarę, kad jie parengė savo poziciją, savo dokumentą, jį pristatys, pristatys mums. Ir e, kiek mes žinome, šeši demokratai pritarė tai ataskaitai, o keturi republikonai e, taip pat laikėsi labai skirtingų nuomonių, trys buvo už vienas prieš. Ir mes pasižiūrėsime, stengsime, kad mūsų kolega Angelydis atvyktų pas mus ir tada galbūt mums pavyks aptarti šį dokumentą. Taip vienas dalykas, <laughs> aš tai vadinu spekulacijų, jūs tai vadinate sarkozį. Abu žodžiai prasideda S raidė. Tačiau klausimas, ar tikrai spekulacija e, daro kažkokį tai poveikį žaliavinių prekių rinkai, ar čia jokių problemų dėl to nėra. Na, On, on Dėl Graikijos valstybės skolos, mm, na čia gal buvo tam tikrų spekulacijų. Tačiau komisijos pozicija yra tokia. Čia problemų nėra. Mūsų pozicija yra kiek atsargesnė. Mes sakome, taip, kad e, pasiremdami analizai, kurią atlikome iki šiol, turėdami omenyje, kad dar tai nėra baigtinė analizė, kad dar reikia atlikti daug darbo, tačiau pasiremdami tuo, kas yra padaryta iki šiol analizuojant situaciją, neturėjome galimybių įrodyti, jog spekulacija suvaidino kažkokį tai vaidmenį. Tačiau tai nereiškia, e, kad mes e, teigiame, jog spekulacija visiškai neturėjo jokio poveikio. Tiesiog mes neturėjome galimybės padaryti tokią išvadą, kad spekulacija gal, galėjo. Um, kažką pakeisti. Gali būti, kad spekulacija galbūt e, paaštrina krizę, bet gali būti lygiai taip pat, kad spekulacija sušvelna krizę. Tarkim, jeigu rinkos dalyviai finansinės rinkas panaudoja tam, būtent, kad būtų kaip svertas prieš e, sviravimus, kad būtų galima sušvelninti tuos sviravimus. Taigi negali e, viso blogio e, sieti vien tik tai su blogiečiais spekuliantais. Aš nenorėčiau taip sakyti. Uh, E, tiesiog norėjau pasakyti, kad e, dar kol kas neprijome iki to taško, mes dar netlikome analizės iki galo e, todėl ne, negalime pasiremti tvirtais įrodymais ir pasakyti, kad spekulacija suvaidino kažkokį tai vaidmenį. Tačiau aš jau sakiau, pirmininkaujant Prancūzijai, tai bus užbaigta. Dar pasisakys Nikolaus Hutis, o pato Danta Jubner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέξ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρχική εισήγηση που κάνατε. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą ir norėčiau Jums padėkoti ir už puikų humoro jausmą. Tačiau aš iš pradžių nelabai supratau Jūsų, galvojau, kad Jūs pakankamai e, didelis optimistas, tačiau po to, kai Jūs pateikėte atsakymus, e, pasirodė, kad jūs esate labiau realistas negu optimistas. Ir paskutinis atsakymas dėl spekulacijų ir Graikijos valstybės e, vidaus kolos sumažino mano entuzijazmą. Vis dėlto aš manau, kad reikėtų galvoti apie tam tikrus kriterijus, kurie galėtų leisti įvertinti krizės mastą. Kodėl, pavyzdžiui, Kinija turi perviršį, o mes ne. Pavyzdžiui, Vokietijoje perviršis e, yra susidaręs ir Vokietijoje, tačiau mes negalime priversti Vokietijos imtis jokių papildomų priemonių. Tada iškyla klausimas, kodėl Kinija turėtų ką nors daryti, mažindama savo e, perviršį, jeigu mes negalime susitvarkyti savo namuose. Taigi Vokietija ir Kinija tiesiog rodo pirštais vieną į kitą. Dėl to aš esu šiek tiek didesnis pesimistas. Kai jūs kalbėjote apie disbalansą, reikėjo pasakyti, kad visą tai susijęs su skirtingomis politikomis atskirose valstybėse. Kai žvelgiu į ES vykdomą politiką, reikia pasakyti, kad mes visuomet kalbame apie darbo kaštus Jūs kalbėjote apie, apie ekonomikos valdymą, tačiau reikia pripažinti, kad mes nedidame pakankamai pastangų, kad ES darbuotojų patirtis būtų kuo paslankesnė, lankstesnės galimybės e, dirbti darbo rinkoje, o Kinija turi tokias galimybės. Todėl reikėtų nebūti naiviems ir galvoti apie tai, kaip paskatinti konkurencingumą ir palengvinti darbuotojų padėtį. Todėl aš manau, kad tas perviršis Kinijoje nėra pagrindinė problema. Aš negalėjau atvykti, kai jūs kalbėjote, kai sakėte savo E, įvadinę kalbą, tačiau aš išgirdau, kai jūs kalbėjote apie disbalansą, kurio viena iš priežasčių esanti Kinija. Ir taip pat jūs kalbėjote, kad reikėtų kalbėti apie kursų, varytų kursų keitimo mechanizmą. Tai galbūt vis dėlto reikėtų labiau įsigilinti į tuos pasikeitimus, kurie vyko Europoje, kad mes nedidinume to disbalanso ateityje ir kad remtumėmės konkurencų konkurencingumu, o ne tik tai sutelktume dėmesį į valiutų kursų sviravimus. Dabartinis deficitas, žinoma, yra susijęs su kursų sviravimų ir taip pat situacija e, prekybos srityje. Jeigu mes neįsigilinsime į šios svarbiausius aspektus, tai mes nepadarysime struktūrinių pokyčių, tai situacija gali tapti dar blogesnė, siekiant e, subalansuoti mūsų finansus ir jeigu e, Kinija ir toliau turės tam tikrų privalumų konkurencinėje kovoje. Norėčiau paklausti, ar komisija vertindama situaciją ieško ir kitų svertų ir ar ji mato tų kitų svertų, kitų jėgų poveikį ateities disbalansui. Dėkuoju norėčiau patikslinti, kad kalbėdamas apie spekulacijas, aš sakiau, kad nėra įrodymų dėl spekulacijų, tačiau turėjau omenyje tik tai maisto produktų kainas ir žaliavų kainas. Aš visiškai neturėjau omenyje spekulacijų, kurios galėjo įvykti Graikijos finansų rinkoje. Ar aš esu naivus optimistas, optimistas ir bandau įtikinėti bereikalo kinus, norėčiau pacituoti prancūziškai. Galbūt netiksliai pakartosiu tą frazę, bet jis skamba taip. Faut point espérer pour entreprendre, ni réussir pour persévérer. So, yeah, we, we, we do, we do what we... Jūs neturite laukti kol imsitės kokiu nors e, žingsniu, bet reikia dary, daryti iš karto. Taigi komisija yra prieimusi penkerių metų planą. Kinija priėmė penkių metų veiksmų planą ir ji siekia peržiūrėti tą e, pusiausvyrą Kinai neturi pakankamai socialinių garantijų, jie turi didelę savo atlyginimo dalį e, investuoti į vaikų mokymą, švietimą, kadangi šis rytis labai nežymiai finansuojama iš valstybės biudžeto ir Kinija privalo tiesiog skatinti savo gyventojų gerovę ir aš tikiuosi, kad Kinija palaipsniui e, restruktūrizuoja savo ekonomiką ir manau, kad palaipsniui darys pažangą. Buvo ir anksčiau pateikta klausimų susijusius su demokratija Kinijoje šie klausimai nėra aptariami didžiajame dvidešimtuke, kadangi tas formas yra ekonominis formas, tačiau žinoma, šie dalykai vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų susitikimuose su Kinijos atstovais. Ir mes, žinome, laikomės konkrečios ES pozicijos. Jeigu sakote, kad Kinijoje trūksta demokratijos ir dėl to Kinija lengviau, greičiau priima atitinkamus sprendimus, tai reikėtų pridurti, kad mūsų Kinijos ekspertai vis dėlto situaciją vertina kitaip. Jie mano, kad situacija, situacija tiesiog yra pagrįsta susitarimu, konsensusu atrodo, kad jie negali susitarti, tačiau po to išaiškėja, kad e, darybininkai dažniausiai prieina ribą, kurios peržengti jie negali. Tačiau, tačiau kartais pasitaiko, kad vis dėlto pavyksta po tam tikro momento kiniečiams peržengti tą ribą ir pasakyti taip, bet iš esmės jie neturi jokių įgaliojimų dėrėtis dėl daugiau negu yra leista, kadangi tai yra visiškai kito pobūdžio e, apribojimai. Atsakydamas į kitus klausimus, turėčiau pasakyti, kad Europa neturėtų tiesiog prisitaikyti prie Kinijos ir tiesiog sutikti su labai žemais atlyginimais, kadangi Kinai taip pat nusipelnė e, nuo panašių socialinių garantijų ir e, atlyginimo ir taip toliau. Ir mes bandome jiems e, perteikti tokį mūsų požiūrį. Aš tikiuosi, kad mums pavyks palaipsniui kiniečius įtikinti. Dėl struktūrinių pokyčių ES. Kinijoje ir taip pat Europos Sąjungai. Jūs kalbėjote apie tuos reiškinius, kurie yra platesnio masto, tačiau taip pat e, turi poveikio ekonomikos augimui. Galbūt aš neteisingai supratau jūsų klausimą ir maniau, kad turėčiau E, pakalbėti apie struktūrinius pokyčius ES, bet apie ES struktūrinius pokyčius aš nenorėčiau kalbėti čia ir dabar, tačiau apie struktūrinius pokyčius Kinijoje galbūt galėčiau kai ką pasakyti. Aš manau, kad visi tie principai, dėl kurių bandome susitarti su Kinija, sakykime, jeigu paminėtume e, struktūrinės reformas arba Mm, pokyčius finansų sektoriuje. Kartais e, investicijos yra atliekamos mm, ne pagal ekonomikos kriterijus, tos investicijos nėra optimalios, kadangi yra nurodoma investuoti viename arba kitame regione, tačiau mes norime įrodyti kiniečiams, kad neteisingai nukreipus kapitalą e, Kinijoje galima sulaukti visiškai nelauktų pasiekmių, tačiau kita vertus investavus vadovaujantis kitais kriterijais tam tikme, tikmame regione ir mūsų akimis neoptimaliai išnaudojus uh, E, kapitalą, vis dėlto ten pavyksta gauti didžiulį pelną. Ir mūsų nuomonė tokie sprendimai turėtų būti priimami vadovaujantis rinkos tendencijomis, rinkos principais. Tai būtų naudingiau pačiai Kinijai. Pone Beks, e, jūs baigėte pirmąjį mūsų diskusijų raundą, toj pradėsime antrąjį, tačiau Pirmiausia, norėčiau pateikti trumpą komentarą. Man atrodo, kad diskutuojant dėl to disbalanso mes šiek tiek šizofreniškai mastome. Faktas, kad Kinija e, eksportuoja labai daug į Junktinės valstijas iš dalies ir didžiaja dalimi priklauso nuo būtent Junktinių valstijų sprendimų. Uh, Ir tai pagalvokime apie tai, kad e, Junktinės valstijos e, e, į, į Kiniją perkelia didžiąją savo gaminių produkcijos dalį ir tai yra visiškai samoningas pačių jungtinių, jungtinių valstijų sprendimas ir apsisprendimas. Uh, Ir Junktinės valstijos yra priverstos labai dažnai importuoti didžiulę, didžiulį kiekį produktų iš Kinijos. Tai yra grinai Junktinių valstijų apsisprendimas. O Europos Sąjungoje mes turime vidaus rinką, kuri yra tikrai, tikrai toli pažengusi. Uh, E, čia yra gana platus vidinis vartojimas ir mes susidurėme su e, disbalansu tarp skirtingų valstybių narių, pavyzdžiui, Graikijos, Vokietijos ar kitų valstybių narių. Reikia neužmiršti, kad tai, ką, ką eksportuoja e, Vokietija, yra importuojama ir tokiu būdu ir subalansuojama atitinkamai, ištikrinant importą iš kitų valstybių narių. Taigi jungtinės val... jungt... ES valstybės narės tarsi e, subalansuoja savo tarpusavę priekybą. Kitas dalykas, jeigu štai pasauliu reikia Vokietijos automobilių ar kitų e, technologijos produktų, e, tai mes negalėsime priversti pasaulio pirkti kitų produktų, ne automobilių ir ne technologijų, net ne, techlo, ne technologijų iš kitų valstybių narių, pavyzdžiui, iš Portugalijos ar Ispanijos. Taigi tokių dalykų mes priverstinai ne, ne, ne, nepaveiksime. Toks būtų mano komentaras ir e, dabar mums reikėtų pereiti prie kito e, diskusijų raundo. Aišku, jūs ko gero gana. E, pavargęs dabar jau tiek pakalbėjęs, e, tačiau mes labai vertiname jūsų e, žinias ir jūsų pasiryžimą toliau mums analizuoti situaciją, todėl pereikime prie kito raundo. Ne, pirmininkė, man labai malonu būti čia, man labai malonu matyti susidomėjimą ir klausytis e, protingų klausimų, kaip ne visuomet tai būna. Taigi, perinant prie kitos temos, kalbant apie monetarnių sistemų reformas, reikia pasakyti, kad tai yra Prancūzijos pirmininkaujančios didžiam dvidešimtukui prioritetas ir prezidentas Sarkozy neseniai pristatė savo programą demokrat... diplomatiniai bendruomeniai. Nuo 76 metų mes vadiname mm, tą sistemą būtent tokiu pavadinimu, kaip, kaip jis paminėjo. Galbūt galima sakyti, kad tai yra hybridinė sistema. Mes galbūt dabar dažniau vadiname ją hybridinė sistema ar nesistema. Taigi tiek išsivyšusios, tiek besivystančios ekonomikos valstybės džiaugiasi ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis. 2008 metų krizė, um, reikia prisiminti, buvo e, kilo ne dėl kažkokio tai netinkamo sistemos veikimo. Priešingai, sistema pakankamai stipriai atsilaikė šitai kriziai. Tai aš manau, kad tikrai e, galbūt pasėmėme tai, kas geriausia iš abiejų pasaulių, tačiau, aišku, yra be abejo problemų. Visų pirma, pasaulis, aišku, pasikeitė ir tos ankstesnės diskusijos, kurios tik įvyko, tai rodo. 21 amžiaus globali ekonomika, aišku, pasižymės tuo, kad du nauji dominuojantis veikėjai išiškės, tai mes jau kalbėjome daug apie Kiniją, bet taip pat reikia paminėti ir Indiją. Be jokių abejonių tai atsispindės ir vienoje monetarnėje, tarptautinėje monetarnėje sistemoje. Bet be abejo, per pastarosius kelius metus mes taip pat matėme, jog sistema labai nukentėjo nuo, nuo įvairių netobulumų, kuriuos reikia spręsti. Taigi, kas būtų tie netobulumai, kuriuos reiks spręsti? Visų pirma, tai yra valiutų keitimo kurso nes nesubalansuotumas, nesu dideli iš, iš, skirtumai. An, analizė rodo, kad trumpalaikio e, laikotarpio e, nestabilumas nekelia problemų kažkokiu tai didesnių, tačiau jeigu yra e, valiutų tarifai labai nesubalansuotumas, suderinti il, ir išlieka tokia ilgalaikiu laikotarpiu, aišku, kad tai yra labai neigiama poveikį turinti problema, įtakojanti investicijas ir taip toliau ir taip toliau. Aišku, kuomet e, valiutų keitimo kursai labai šokinėja, labai nutolsta nuo subalansuotų e, valiutų keitimo kurso, aišku, kad tai yra didžiulė problema. Be abejo, kad e, tas tie nesuderinamumai tai yra kaip priemonė kovoti su, su, su fiksuotomis sistemomis. Mes turime fiksuoto valiutų keitimo kursus, pavyzdžiui, Kinijų ir taip toliau. Ir aišku, reikia taip pat kalbėti e, ir apie tokį poveikį, kaip pavyzdžiui, kapitalo srautų nestabilumas. Ir netgi iki tokio lygio, kad kartais tiesiog iš viso sustoja jie. Akivaizdu, kad kapitalo srautus turėtų įtakoti esminiai dalykai. Pavyzdžiui, dabartinis labai didelis kapitalo įtekėjimas į augančias ekonomikos valstybės atrodo mm, labai pateisinamas dalykas, nes bent jau iš dalies tai atsitiktų atsispindi labai teigiamai, aišku, ilgalaikius augimo, ilgalaikės augimo perspektyvas ir kapitalo, aišku, lygiai didelį tose valstybėse. Be abejo, nestabilumas ne visuomet yra blogas. Tam tikromis aplinkybėmis, kuomet turto kainos juda, finansinės sistemos gali veikti kaip e, smūgius absorbuojanti sistema. Mes jau kalbėjome apie žaliavinių prekių kainų sviravimus, kaip tai veikia jau pirmoje dalyje. Be abejo, dėl to turi gerėti gyvenimo lygis, kadangi tai sušvelnina be abejo o, situaciją daug m, mažiau judančiose o, pagrindinių prek, pramoninių prekių o, s, s, sritise. Bet kartais, aišku, gali tas valiutų kursų mūsų sviravimas su, ta stabil, tam stabilumui labai pakenkti ir, tas, ir tada um, nestabilumas gali būti ilgalaikis ir gali iškilti pavojus visai ekonomikai. Trečias, trečia problema, aišku, yra globalus disbalansas, apie tai mes jau kalbėjome ir ypač gali būti politikos priderinimo stygius. Be abejo, mes turime galvoti apie visą paklausą pasaulyje, apie tai mes irgi kalbėjome, ypač kalbant apie apie sanglaudą didžiajame dvidešimtuke, tačiau sanglauda, kaip jau anksčiau minėta, taip pat ta sanglauda būtent susilpnėjo dabar, išbrendant iš krizės. Ką mes matome yra tai, kad tos politikos priemonės, kurios yra įkveptos būtent to principo, kad jeigu sutvarkai savo namuose, viskas bus gerai, dėl tų um, priemonių kyla problema, nes aišku gerai, jeigu nori susitvarkyti savo namuose, tačiau turi, turi, turi pažiūrėti ir kokį poveikį savo darbų tu turėsi kaimynams. Ir jeigu savo politikos nederini tarptautinių lygmenių, tai tuomet yra tas poveikis per sieną šalims partneriams, šalims kaiminėms ir, ir jeigu ignoruoji tą poveikį, aišku, iškils problema. Uh, Kitas dalykas, nėra tokio elemento toje sistemoje, kuris užkirstų kelią tokių disbalansų augimui ir e, kaupimus vienam ant kito. Nėra automatiškos klandaus korekcijos mechanizmo tam disbalansui ištaisyti. Jeigu yra kažkokia tai korekcija, jeigu ji yra daroma, ji paprastai yra asimetriška ir dažniausiai našta užkrenta sunkiau ant deficitinių valstybių, ant rezervo ne, nekaupiančių valstybių o ne tų, kurios duoda rezervinę valiutą ar kurios turi perviršį. Be to, Aišku, kyla problema dėl tarptautinio likvidumo ir rezervų kaupimo. Dabartiniu momentu apie 60 procentų oficialiai valiutų rezervų yra laikoma JAV dolerio valiuta, apie 30 procentų eurų ir dar likusi dalis kitomis valiutomis. Aišku, tarptautinėje priekyboje, tarptautinėse finansinėse operacijose um, labai nedidelis valiutų paketas yra naudojamas. Tai reiškia, kad jeigu yra kažkoks tai šokas, um, tame brandolyje, tai yra tose valstybėse, kurių valiuta yra rezervai kaupiami, aišku, kad padariniai persikelia visam pasauliu. Kita vertus, jeigu mes turime krizę kitoje pasaulio dalyje, tai tuomet, aišku, visi puola ieškoti saugumo, e, siekia tų būtent brandolio valiutų prieglopščio ir vėlgi iškyla problema ir visos sistemos stabilumas, todėl labai priklauso nuo pačio brandolio valstybių stabilumo. Tai vėlgi nėra tobula situacija tas priklausomumas nuo e, rezervo valiutų valstybių. Be abejo ir tai, kad e, užsienio valiutomis rezervai labai auga, ypač augančios ekonomikos valstybėse labai kaupėsi tie rezervai. Uh, kart, kai kuriuose mm, valstybėse rezervo yra penkis kart didesnė suma nei trumpalaikio de, valstybės deficito suma. Tai tikrai yra pernelyg didelis, didelė proporcija, nes jeigu tos valstybės kaupia tokius didelius rezervus, tai visų pirma toms valstybėms brangiai kainuoja. Tai reiškia, kad kenčia vartojimas arba investicijos, kadangi tie pinigai dedami į uh, saug, saugų turtą, kuris duoda mažą pelną. Kita vertus problema yra ta, kad jeigu jeigu nori sukaupti rezervą, kai kurios valstybės turi vadovautis merkantilę politiką. Vėlgi, Kinija čia tyčia yra siekiama einamosios atskaitos perviršio, kas po to vėlgi veda prie pasaulinio disbalanso. Tai mes čia turime tobulą uždarą ratą. Ką galima būtų padaryti? Visų pirma, turiu pasakyti, kad mes neturime kažkokių paruoštų, gatavų sprendimų. Uh, Darbas šioje srityje dar tik tai prasidėjo ir mes esame tome etape, kur svarstomi dar įvairūs variantai. Tačiau minčių turime dėl įvairių galimybių ir norėčiau dabar pasidalyti jomis su jumis. Vėlgi pradėsiu nuo pasaulinio disbalanso. Norėčiau pakartoti tai, ką jau pirmai sakiau, nes tai yra ypatingai svarbu. Būtina vadovautis koordinuotų e, požiūrių, vadovautis bendarbiavimo principu. Ir visų pirma, tai būtų, aišku, bendarbiavimas dėl valiutų keitimo kurso. Komisija pasi, labai pasisakytų už tą susitarimą, kurį sudarė lyderiai Seulė, kad būtų pereita prie daugiau į rinką orientuoto valiutų keitimo e, mechanizmo, kad būtent būtų galvojama apie pagrindinius elementus, kad būtų budrumas prieš pernelyg didelį e, kainų sviravimą ir Manome, kad tai yra labai geri komunikato dalis, dabar aišku sunkiausia tą apsisprendimą bus įgyvendinti praktikoje. Taip pat mums reikia tvarių sprendimų, sprendžiant problemas, kurios skatina didinti rezervus, kaupti tokius didelius rezervus ir taip pat kas labai apriboja rezervo uh, aktyvų pasiūlą. Uh, kas destabilizuoja situaciją e, rezervo kaupimo srityje. Rezervų kaupimas pats savaime nėra blogas dalykas. Pažiūrėkime į Norvegiją, pavyzdžiui, kuri turi savo naftos fondą kuris leis jiems spręsti gyventojų senėjimo problemą tai atrodytų labai gerai, gera rekomenduotina politika, tačiau e, rezervų kaupimas tampa problema, kuomet tų rezervų kaupiama labai daug ir reikėtų vengti tokio pernelyg didelio rezervo kaupimo. Ta būtų, to būtų galima išvengti, jeigu e, valstybės turėtų tam tikras gairias, kas yra adekvatus, tinkamas rezervų kiekis. Niekas nežino, kiek koks yra tas tinkamas rezervo kiekis. Ir Tartotinis valiutų fondas jau pradėjo dirbti, pradėjo renkti tokias gairias. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbu, nes tai leistų valstybėms e, labiau užtikrintai žengti į ateitį. Be abejo, reikia visų pirma spręsti, kokios yra pagrindinės rezervo kaupimo priežastis. Daugeliu atveju be abejo tai yra noras turėti garantijas draudimą. Prisiminkime, tarkim, Azijoje valstybės labai dramatišką patyrė rezervų stygių 97-98 metų Azijos krizės metu ir be abejo tai suvaidino labai svarbu vaidmenį dabar tas valstybės skatinant e, kaupti daugiau rezervo. Mes galime čia šiuo atveju pasiūlyti alternatyvius e, saugumo mechanizmus tokioms valstybėms, tarkim, uh, kurios susiduria su tarptautinio likvidumo problema. Ir didžiojo dvidešimtuko rėmose praeitais metais padaryta daug pažangos stiprinant ir tobulinant VF finansinius mechanizmus. Aišku, dar reikės daug ką padaryti, uh, formuojant tinkamus e, e, saugumo mechanizmus ir 2011 metais didžiojo dešimtuko rėmose mes analizuosime tokius mechanizmus, kurie leistų finansinį šoką perkelti iš, dėl kurių e, finansinis šokas persikėlė iš vienos valstybės į kitą, tai yra tas, kodėl užsikrečiama ta, tuo šoku kokie galėtų būti mechanizmai, kurie galėtų užkirsti kelią tam krizės persidavimu iš vienos valstybės į kitą. Taip pat galvosime apie bendarbiavimą, kuriant regioninius saugumo mechanizmus, plečiant tokius, kurie jau egzistuoja kai kuriuose, tarkim, regionuose. Pavyzdžiui, Europoje mes turime tokį mechanizmą, bet taip pat ir Azijoje, tarkim. Uh, irgi egzistuoja tam tikri saugumo garantijų mechanizmai. Čia vėlgi būtų galima taip pat galvoti ir apie TVF įvairias priemonės. Be abejo, reikia dar daug nuveikti ir Europoje dėl kainų, dėl monitoringo, e, dėl kitų dalykų e, Europoje yra pasitumėta daug, kitose pasaulio dalise dar reikės daug nudirbti. Taip pat reikia nepamiršti daugia poliarinių rezervų sistemų, tai kad būtų rezervų e, pasiūla e, diversifikuota, tuomet e, sistema nebūtų tiek daug paveikiama sisteminės rizikos. ateinančius iš tam tikrų valstybių. Mes galvojame, kad centriniai bankai galėtų iškelti tam tikras sąlygas, kurios būtų būtinos rezervo diversifikavimui. Bet be abejo, čia jau finansinės rinkos, kurios galų galę tar savo žodį, arba jos pirks tam tikrą valiutą, arba nepirks tam tikrą valiutą. Ir ir tuomet būtent tokiu finansinių rinkų sprendimu viena ar kita valiuta tams, taps ar netaps dominuojančia rezervų valiuta. Toliau, gal, kalbant apie daugiau poliarnės rezervų sistemas, reikia pripažinti, jog niekas negali užginčyti, jog rinkos JAV doleriais gilumo, gilumų niekas neprilygs. Ir, ir, Reikia galvoti e, be abejo, kad didesnį e, vaidmenį reikėtų suteikti TVF e, Special Drawing Rights mechanizmui. Mūsų darbuotojai yra parengę dokumentą neseniai. Čia daroma išvada, kad kalbant apie tai, kad SDR mechanizmas taptų aktualiu tarptautinių rezervų sistemoje, visų pirma reikėtų jį smarkiai išplėsti kol kas skaičiai yra labai menki. Ir tam, kad tas dar mechanizmas būtų tinkamas naudoti, e, reikia labai praktiškų teisiškų pakeitimų tam, kad Special Drawing Rights būtų galima normaliai panaudoti. valstybės, mes tikimės, išanalizuos visus už ir prieš. Mes kol kas e, konkrečios nuomonės negalėtumėm pateikti, ar čia būtų tai gera mintis ar negerai. Negera. Na, gal tik tai pajokavimui. ECB pozicija yra visiškai aiški to klausimu. Kitas dalykas, ar reikia išplėsti SDR a, valiutų krepšelį. Tai leistų ir sustiprinti SDR vaidmenį, bet taip pat ir pirmininkas pasakė, kad dar svarbiau, kad tai būtų būdas bet taip pat juanio įtraukimas į tą krepšelį suteiktų šiai valiutai ir svarbesnį vaidmenį. Labai svarbu, aišku, kad e, būtų visiškai konvertuojama e, valiuta, kad būtų centrinis bankas nepriklausomas ir taip toliau, taip toliau. Be abejo, dar labai daug reikia žingsnių nužengti, kol bus įmanoma tai padaryti. Dabar kaip sumažinti kapitalo srautų destabilizacinį poveikį. Keletą žodžių. Pas, per pasarusius kelius metus mes matėme, jog kapitalo kontrolės priemonių buvo įdėkta gan nemažai daugelį valstybių, taip pat ir didžiojo dešimtuko valstybėse. O ypatingai e, turint omenyje kapitalo atkeliavimą. Ir komisija tai neramina. Mes galvojame, o kapitalo laisvas judėjimas yra naudingas mūsų ekonomikoms, jis leidžia sustiprinti e, finansų teisinį augimą ir tai taip pat yra numatyta ir mūsų sutartyje. Mes draužiame bet, kokį, bet kokią kapitalo kontrolę, ne vien tik tai ES, bet taip pat ir tarp ES valstybių narių ir ne ES valstybių. Mūsų e, manimų kapitalo kontrolė neturėtų būti laikoma geriausių sprendimų, ypač kai, eina, e, kai, kai galima būtų palyginti tai su tuo, ką mes laikome geriausių sprendimų. Tai yra tvirta makroekonominio stabilizavimo politika, finansinė priežiūra, struktūrinės reformos. Mes galvojame, jog valstybės turi stiprinti savo nacionalinę ekonomiką, turi siekti stabilumo reformų, e, riboti tokių ciklų, kuomet yra staigus augimas ir staigus kritimas. Be abejo, aš nesu naivus ar labai optimistiškai nusiteikęs, mes matome, kas vyksta, matome, kad kai kuriais atvejais kapitalas atkeliauja didžiuliais kiekiais, su didžiulė, e, su didžiulė jėga. Ir čia turbūt kapitalo kontrolė galėtų būti protinga papildoma priemonė, bet tai turėtų būti jau paskutinė išeitis kuomet jau kitų priemonių nėra, jie tai turėtų būti riboto pobūdžio, riboto laiko ir labai tiksliai nukreipta į tam, tam tikrus rautus, kad tai nebūtų bendro pobūdžio priemonė. Ir be to, e, tokia priemonė turi būti koordinuojama e, daugia šalių, tarptautinių lygmenių. Būtų labai neįgiama, jei viena valstybė įvestų mm, kažkokią kapitalo kontrolę ar į, į valiutų keitimo um, rinkas e, įsikištų viena, nepasikonsultuotų konsultavus su partnerėmis. Mūsų manimų iš principo kapitalo kontrolė galėtų būti pateisinama tik tai tose e, šalise, kur valiutų keitimo kursai yra pernelyg iš, išpūsti. Kadangi TVF garantuoja tarptautinių monetarnių sistemų e, stabilumą, mes galvojame, kad TVF galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį ir prižiūrint kapitalų srautus. Mes pasisakome už tai, kad TV, Tarptautiniam valiutų fondui būtų suteiktas mandatas, kad būtų galima parengti gairias būtent dėl kapitalo judėjimo kontrolės, kaip kad neseniai prancūzų finansų ministras ir pasiūlė. Čia ir sustosiu. Ačiū ponė Beks už labai išsamų, išsamę įžangą. Šią temą yra keturi norintys pasisakyti. Pasakysiu, kas nori kalbėti. Jeigu kas nors norės dar pasisakyti, prašau pareikšti savo norą. Taigi, parvanš. Sančias Pesėdo, Robert Goebbels, Oli Schmidt. Mikel Potas dar prašo žodį, žodžio, taip pat kolega iš Graikijos. Ir panašu, kad sąrašas baigėsi šiuo momentu. Taigi žodį suteikiu pranešėjai per Vanšperės, prašau. Ačiū. Pirmiausia, Norėčiau pateikti galbūt kvailoką klausimą. Didžias, didysis dvidešimtukas yra užsibrėžęs tai labai ambicingus tikslus ir svarsto labai skirtingas temas ir tame tarpe ir svarsto, e, kaip būtų galima pakeisti tarptautinius e, pinigų sistemos e, tarptautinę pinigų sistemą. Kaip Jūs įsivaizduojate, ko europiečiai galėtų tikėtis iš tokių sprendimų ir pasvaristimų? Mes nenorime kvestionuoti kapitalo judėjimo laisvės, tačiau mes matome, kad būtent e, tokia laisvė suteikiama prekiams. E, gali užkirsti kelią pastangoms, kurias deda europiečiai vykdydami struktūrinės reformas ir e, konsoliduodami biudžetus, imdamiesi biudžetų taupimo politikos. Ar galėtų būti taip, kad komisija numatytų, e, pavyzdžiui, bankų sandorių, finansinių sandorių apmokestinimo galimybę? kaip e, tai ir tai, kokią įtaką tai galėtų turėti tam laisvam kapitalo judėjimui. Eh, Ačiū. Norėčiau pateikti tris klausimus. Pirmiausia. Prancūzija pirmininkauja didžiam dvidešimtukui ir Eurogrupės pirmininkai taip pat koordinuoja savo darbą su e, pirmininkaujančia Prancūzija, su, taip pat su Europos komisija. Taigi visus tuos veiksmus mes turime koordinuoti ir imtis, e, priimti kažkokį bendrą sprendimą. Taip pat mes norime um, užtikrintindami konkurencingumą, mes neįvertiname tokių veiksmų e, sąnaudų dydžio. Ir kaip būtų, pavyzdžiui, jeigu žaliavų kainos iš, išauktų ir nuvertėtų doleris, kas tada įvyktų, ko mes tada turėtumėme imtis ir e, turėtume mąstyti, kaip ta naujoji sistema e, tuomet funkcionuotų. Be to, tai sistemai sukurti reikia suderinti skirtingus įgaliojimus. Ar e, būtų galima užtikrinti tam tikrą makroekonominę kontrolę, ar ES galėtų vykdyti kažkokią tai bendrą, koordinuotą ekonominę valdybą valdyseną. Mes buvome sutarę ir dėl GATT, tai yra bendrų veiksmų priekybos rytyje, tai buvo Bretton Woods proceso pasiekmė, tai yra labai svarbus sprendimas ir esminis to elementas yra kapitalos rautų judėjimas. Ir kadangi mes turime tam tikrus sustarimus, būtent prekybos rytyje galbūt būtų galima analogiškus sprendimus taikyti ir kapitalo judėjimo srityje, siekiant užtikrinti tvarę e, plėtrą, ekonominį augimą, e, be abejo, užtikrinant ir e, tam tikrą balansą. Su Indijos valdžios atstovais mes buvome susitikę ir žinome, kad, pažiūrėjau, Indijai tai labai svarbus klausimas, kai kalbame apie kapitalo srautus. Dešimtajame dešimtmetyje praėjusio amžiaus buvo kilusi krizė Turkijoje, Argentinoje, Meksikoje ir m, mm, būtent dėl didelių kapitalo srautų m, suplūdimo. Mes pasisakome už investicijas, kurios būtų ilgalaikio pobūdžio, tačiau yra akivaizdu, kad kapitalos rautai turi būti reguliuojami, kitaip jie būtų labai žalingi. Ir dažnai e, jų pasiekoje mes patirime didžiulių nuostolių. Taigi ar nereikėtų stengtis kurti tokią daugia šalę sistemą, kurią galėtume e, valdyti kapitalų srautus ir užtikrinti, kad e, vertybinių popierių rinkos garantuotų, tai, e, e, garantuotų valstybinių obligacijų saugumą ir e, žaliavų kainų stabilumą ir panašiai. Taigi tam mums reikia tam, tam tikrų reguliuojamų, reguliuojančių instrumentų. Mes turime pasaulinę pas, pasaulio prekybos organizaciją, tačiau galbūt mums reikėtų ir kažkokios finansų stabilumo struktūros, stabilumą užtikrinančios struktūros. Uh, E, dabar dėl valiutų rezervų ir valiutų kursų, tai yra tarpusavyje susiję dalykai. E, valiutos turi būti stabilios, jos turi būti gerai konvertuojamos ir e, kiekviena ekonomika turi, būti, turi turėti, kiekviena valstybė turi turėti savo valiutų krepšelį. Ir dar vienas labai svarbus aspektas yra tai, jog visi tie elementai e, gali būti apjungti, jie gali būti, e, į juos galima atsižvelgti e, įgyvendinant tą daugia šalę valiutų sistemą, tarptautinę valiutų stabilumo sistemą. Galbūt tai reikėtų susijęti ir su ekonominiais klausimais, su jų sprendimu ir stengtis, kad tarptautinis valiuto, valiutos fondas taip pat dalyvautų kuriant e, e, tokią bendrą sistemą. Dėkuoju. Thank you, thank you will... Uh, Dėkuoju. Aš jau pradžioje kalbėjau, kad mes kol kas tik pradėjome apmąstymus visais šiais klausimais priešingai negu nagrinėjant globalaus disbalanso problemas. Aš negaliu atsakyti visus jūsų klausimus, kadangi kai kuriais dar net nepradėjome savo diskusijos dėl, pavyzdžiui, dėl kas. To, to question, how, how will... Dėl tartutinės prekybos. Metų pradžioje pirmininkauti didžiajam 20-ukė pradėjo Prancūzija. Aš tikiuosi, kad tas pirmininkavimas bus sėkmingas. E, pirmininkas Sarkozy mums pažadėjo, kad jisai sėkmingai pirmininkaus. Ir mes tenksimės atsižvelgti į konkrečius ir svarbius dalykus. Pone Sančias klausė, kaip Eurogrupė ir kitos struktūros koordinuoja savo veiksmus. Žinoma, diskusijos vyksta techniniu lygiu, neformaliu lygių prieš Prancūzijai pradant pirmininkavimą. Mes manome, kad Prancūzija net ne visiškai tiksliai suformulavo savo grafiką, savo idėjas, kaip reikėtų reformuoti tarptautinę humanitarnę sistemą, bet e, labiau buvo stengiamasi įsiklausyti į kitų nuomonės ir iš analizavus jas, pagerinti dabartinę sistemą. Taigi kol kas nekalbame apie revoliucingus sprendimus, bet galvojame apie sistemos keitimą. Vis dėlto reikėtų paminėti keletą konkrečių dalykų, tokius kaip apie finansų saugumo pagerinimą. Mes manome, kad reikia sukurti tam tikrus saugumo mechanizmus valstybėms, kurios patyrė problemas, kadangi neturėtų, neturėjo sukaupę pakankamai rezervų arba negalėjo priimti priemonių, kadangi Tartutinis valiutų fondas reikalavo tų priemonių, tačiau valstybės narės dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadarė. Pavyzdžiui, Indonezija e, ir toliau kenčia dėl to, kadangi jai nepavyksta sukaupti reikalingų rezervų kiekio. Taigi reikia galvoti ir mes galvojame apie tokius mechanizmus, kurios galėtų sumažinti valstybių uh, E, baimę. Taip pat būtų galima susitarti ir dėl SDR. SDR, but on a time path. Uh... Dėl e, pirminybinės teisės ir galbūt galėtume išplėsti tą privilegijuotų akcijų krepšelį, taikant įvairius būdus. kol kas e, neteina į galvą jokie kiti konkretūs e, projektai, pasiūlymai. Žinoma, aš negaliu kalbėti apie finansų sektoriaus reguliavimą ir priežiūrą, tačiau manau, kad tie darbai turi būti pratesti, kurie buvo pradėti 2010 metais ir turi gyvenimas, būti gyvenimas tos priemonės numatytos 2011 metams dėl e, finansinių sandorių mokesčio. Aš manau, kad jūs daug geriau išmanote komisijos komunikato priimto 2010 metais turinį. Komisija pritarė tokiam mokesčiui pasaulio mastu ir taip pat pritarė, kad šitas mokestis, jo klausimas būtų toliau nagrinėjimas didžiojo dvidešimtuko susitikimuose ir kad būtų galima susitarti su svarbiausiais tarptautiniais partneriais, tačiau ES mastu, ko gero, nepakaktų tokio mokesčio. Mes manome, kad ES lygių reikėtų pasitelkti pagalbant kitas alternatyvas. Problema yra ta, kad ES valstybės suformulavo šį klausimą didžiajame dvidešimtuke, tačiau mūsų partneriai, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, tiesiog nenori kol kas dalyvauti šio mokesčio įvedime ir kaip jau anksčiau kalbėjome, kad tangas tango yra šokamas dviese ir jeigu kalbame apie finansinių sandėlių mokestį, reikia gauti ir tarptautinių partnerių sutikimą dalyvauti. Koordinavimo klausimą jūs taip pat paminėjote, neformalus koordinavimas, taip pat ir e, Europos ekonomikos ir finansų komitete, taip pat Eurogrupės darbas turi būti derinamas su visų suinteresuotų šalių veikla. Europos pasaulio ekonomikos prisitaikymas prie pakitusių sąlygų turi būti siejamas ir taip pat ir derinimu euro zonoje. Visų pirma, Visų pirma, JAV, žinoma, yra svarbiausia valiuta ir prie jos taikosi Kinija, tačiau svarbiausias prisitaikymo darbas turėtų būti atliktas euro zonoje. Ir mes norime išvengti to nekoordinavimo, todėl darome spaudimą e, Kinijai Norime, kad jų valiutų kursas būtų paslankesnis, judresnis ir kita vertus Junktinės Amerikos valstijos turi sutvarkyti savo vidaus finansus. Dėl e, įvairių organizacijų ir struktūrų lygiai grečių veiksmų stebint, kontroliuojant kapitalo srautus. Mes manome, kad e, tarptautinis valiutos fondas galėtų parengti kapitalo srautų kontrolės gairės ir galbūt e, tarptautinis valiutos fondas dėl to galėtų būti ta svarbiausia institucija, kadangi jinai yra tarptautinė finansų institucija, kadangi ji susiduria su dideliais e, kapitalo srautais ir galbūt dėl to būtų galima pasirinkti būtent jį kaip svarbiausia priežiūros institucija. Tačiau tos sistemos nereikėtų, ko gero, labiau iš, labai išplėsti jungtinių tautų saugumo taryboje Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti ir į e, prekybą, taip pat ir atitinkamos atstovavimo galimybės, atstovavimo gali, įgaliojimus, jungtinės tautos e, e, didysis dvidešimtukas galėtų būti tos institucijos, kurios galėtų būti aptarnėjimas kaip potencialus kandidatai uh, kontroliuoti e, kapitalos rautus. Robert Goebbels. Dabar kalbės Robert Goebbels, po to Oli Schmidt. Merci, président. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau sužinoti, ar komisija taip pat e, stebi pokyčius jungtinėse valstijose ir kaip keičiasi Europ, Europ, jungtinių valstijų biudžeto deficitas. Mes žinome, kad e, jo deficitas, jų, e, šios valstybės deficitas yra didesnis negu visos eurozonos ir taip pat ir Japonijos ir kitų šalių. Aš žinau, kad e, jungtinėse valstijose e, biudžeto deficitas, biudžeto deficitai labai skiriasi, jų skirtumai yra tikrai didžiuliai, lyginant vieną valstijų, jungtinių valstijų valstiją su kita. E, gali siekti ir iki 50 procentų tie skirtumai. Ir mes stebime tikrai labai įdom, įdomią tendenciją um, obligacijų rinkoje E, tos obligacijos yra išleidžiamos pačių jungtinių, jungtinių Amerikos valstijų, e, atskirų valstijų arba savivaldybių lygmenių ir išleidžiamos e, su didelėmis palūkanomis, mokamos didžiulės sumos. Aš neseniai skaičiau straipsnį, ten rašoma, kad E, Junktinių valstijų rinka e, šio požiūriu yra praktiškai visiškai nelikvidi, investuotojai nieko nebeperka. Ar jūs turite kokios nors informacijos, kuri būtų išsamesnė, e, kaip jūs vertina, vertinate tokią, tokią Junktinių valstijų įsiskolinimą, Junktinių Amerikos valstijų atskirų valstijų įsiskolinimą ir kokią įtaką tai daro, pavyzdžiui, mums? My, my Aš taip pat norėčiau pasiteirauti apie dolerį. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kodėl doleris ir toliau yra ta valiuta, kuria labiausiai pasitikima. Jeigu nuvyktumėte į Afrikos žemyną, tai ten, kur dideli ryšiai su ES, su Europa, vis dėlto ten pirmenybė yra teikiama doleriui. Ar galima ką nors pakeisti? Ar pakeisti tą pasitikėjimo votumą? Žinoma, tos problemos egzistuoja, tačiau ar galima ką nors pakeisti? sistema atrodo, kad vis dėlto kažkaip veikia. Jeigu jūs kalbėjote apie juanio konvertabilumą, jūs kalbėjote ir taip pat, kad Kinija reikalinga demokratija. Ar čia galima ko nors pasiekti? Taigi aš noriu pastirauti jūsų nuomonės apie dolerį ir taip pat apie Kiniją. Kita vertus, kai skaitau šios dokumentus, tai, tai dar kartą suvokiu, ir, kad čia mes kalbame apie kamanę, kuri iš esmės turėtų neskristi, bet kartais vis dėlto jis skrenda. Ir čia vėlgi mes manome, kad doleris neturėtų būti ta valiuta, kuria pasitikima, bet vis dėlto visi jos nori ir perka. Okay, good. Then go ahead. Yes. Uh, so it will be easier for, for... Dar vienas klausimas. Aš iš ekspertų ir iš jūsų pasisakymo supratau, kad dabar reikia ką nors daryti, keičiant monetarnę sistemą, kad reikia prieiti, pereiti prie įprastinės tinkamiausios pinigų sistemos pasaulyje. Jūs kalbėjote apie netolygų augimą, disbalansą, kalbėjote apie nekoordinuotus veiksmus, apie tai, kad ne tik Kinija ir kitos svarbios besivyčios valstybės išlaiko savo labai aukštą nacionalinės valiutos e, kursą. Taip pat kalbėjome apie e, būtinybę kontroliuoti kapitalo srautus, kontroliuoti didelius pirkimus. Ir taip pat reikia pripažinti, kad besivystančių, sparčiai besivystančių valstybių e, valiuta stiprėja nepagrįstai, o tai kelia ir e, E, euro kursą ir rinkoje tiesiog susidarėme su e, tam tikrais, e, tam tikra disproporcija. Ar dabar nebūtų laikas skatinti tam tikrą sistemą, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, atsižvelgiant į tuos procesus, kurių negalime tiesiog e, kontroliuoti, bet kurie gali padaryti didžiulę įtaką. Ar negalime sukurti sistemos, kuri atitiktų visus kriterijus, kuriuos minėjote, esant būtinus e, bet kuriai e, pinigų monetarniai sistemai. Taigi, kokią sistemą būtų galima pasirinkti, nelaikiną, o labiau patvarę, pastovę sistemą. Taigi, ką naujo jūs galite pasiekti šiais netikrumo laikais atsižvelgiant į pokyčius rinkoje? Dėkuoju. Prieš atsakydamas į jūsų esminį klausimą, norėčiau pirmiausia atsakyti į kitą tokios pats svarbos klausimą. Tai yra Junktinių valstijų atskirų valstijų biudžeto deficitus ir tačiau pakalbėti apie skirtingą situaciją atskiruose regionuose ir valstijose. Komis, Europos komisija stebi šią situaciją ir kai mes kalbame su kolegomis iš JAV, mes reiškiame savo susirūpinimą dėl skirtingų valstijų skirtingą biudžeto deficitą. Tai yra ne tik federacinės, federacinės vyriausybės klausimas, bet ir bendras susirūpinimą keliamas klausimas. Kita vertus, mes daugiau nieko negalime pasak, padaryti, išskyrus paminėti šiuos klausimus, kalbant su mūsų partneriais. Kodėl doleris išlieka svarbiausia tarptautinė valiuta? tradicinis atsakymas, kurį pateikia ekonomistai, yra toks, sakoma, kad vadovaujamasi tiesiog inercija. Po pirmojo pasaulinio karo ir po antrojo pasaulinio karo pabaigos JAV doleris tiesiog išstūmė e, svarą kaip svarbiausią valiutą, nors Junktinės Junktinė karalystė vaidino svarbu vaidmenį po pirmojo pasaulio karo ir po antrojo. Taigi čia yra pakankamai daug inercijos. Ir kita vertus, euras E, užėmė pakankamą didelę rinkos dalį per pastarosius 11 metų, tačiau negalima pasakyti, kad euras toks pat svarus, svarbus tarptautiniu mastu. Dažnai pasirinkamas, ko gero, pasirinkamas tas variantas, kuris yra priimtinas kaimynams Ir be to yra taip aiškinama tam tikrų psichologinių aspektų žmonės visada prisimena, kad kažkada jav doleris juos išgelbėjo ir tiesiog bandoma ieškoti variausių sprendimų. Dabar jūs jau girdėjote, pavyzdžiui, kad e, dauguma žmonių bando e, santopas paversti auksu. Aš negaliu kitaip paaiškinti to, to dolerio vaidmens. Tačiau kita vertus negalėčiau pasakyti, kad šitas vaidmuo didės, didės dėl to, kad JAV yra viena svarbiausių pasaulio ekonomikų. Aš nesiniai dalyvavau konferencijoje, kurioje dalyvauja profesorius iš Miuniko ponas Zin. Jis paaiškino, kad priežastis labai paprasta, kad tarptautinėse valiuto rinkose dominuoja anglo saksų finansų, finansų veikėjai ir kad jie tiesiog nenori vienas kito uzupuoti arba suvalgyti. Aš nenorėčiau prieštarauti profesoriui Zin, Tačiau uh, Londono uh, uh, finansų rinka yra pati didžiausia euro rinka. Ir todėl nemanyčiau, kad būtų naudinga atsakyti dolerio ir pereiti prie e, Zimbabvės valiuto ar, ar, ar kitos valstybės e, valiutos. Maybe, maybe should, yeah. Gal reikėtų pagalvoti apie kitą kokią nors valiutą. Kaip ten bebūtų, tai yra tik teorinis klausimas, į kurį atsakė savai ponas Zin. On the, the, the, the points made by, by Mrs. Hübner. Pone Hübner taip pat paminėjo daug svarbių dalykų. Aš Manau, kad niekas nei Sarkozy negali pasiūlyti jokios naujos sistemos. Aš minėjau, kad reikia sistemos panašios į tą, kuri gerai veikia per pastaruosius 40 metų. Galbūt tą sistemą susilpnino finansų krizė, tačiau ta sistema nebuvo krizės priežastis. Ir dabar reikia pasistengti pagerinti dabartinę sistemą, pašalinti jos trūkumus, galbūt reikėtų pakoreguoti valiutų kurso klausimus, taip pat kapitalo srautus labiau kontroliuoti, galbūt reikėtų surasti būdų užtikrinant tarptautinį e, likvidumą kuris yra susijęs ne tik tai su Junktinėmis Amerikos valstijomis, tiesiog reikia būdų užtikrinti likvidumą globalių mastų. Yra įvairiausių idėjų, minčių, kurios nėra tokios revoliucingos ir nesiūlo iš esmės keisti sistemos, bet jomis yra siekiama už,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 Panašu, kad ta valiutų inercija atsispindi ir politinėje sferoje. Manau, kad yra labai aiškus ryšys tarp e, beveik neribotų galimybių prisidaryti skolų JAV ir to fakto, kad JAV doleris yra pasaulio valstybių pasirinkta rezervo valiuta. Taigi, ar aš teisus? Jeigu neteisus, gal tada reikėtų kalbėti apie euro inerciją. Euras jau dabar sudaro apie 20 procentų valiutos rezervose, kurios laiko pasaulio valstybės. Dabar mes dar kalbame apie euroobligacijas ir aš manau, kad tai yra pakankamai pavojingas reiškinys kuomet doleris yra susijęta su ta neribota galimybė skolintis ir ne vien tik tai JAV, bet ir kitur pasaulyje. Ir dabar apie tą europinę inerciją. Kita pastaba kolega sakė, kad mes esame visi už laisvą kapitalo judėjimą, bet aš turiu pasakyti, kad aš nepasisakau už laisvą kapitalo judėjimą. Aš manau, kad mes turime pasimokyti iš krizės. turime suprasti, kad yra pavojų, kurie kyla iš žaidimo kapitalu. Ir tai yra daug pavojingiau jeigu dar tai yra siema su tinkamu išteklių padėjimu. Ir dabar prisimant, ką pasakė Pervanžberės dėl finansinių sandorių, dėl jų apmokestinimo. Aš norėčiau pasukti kitą linkmę ir paklausti dėl mokestinių rojų. Kokios čia yra kliūtis? 80 procentų mokestinių rojų e, priklauso Europiniai jurisdikcijai. Tai kokios čia yra kliūtis? kurios trukdo priimti tokią strategiją, kuri leistų išnaikinti tos mokesnius rojus arba bent jau e, pamažinti jų, kad būtų kad kažkoks pavyzdinis mokestis taikomas, pavyzdžiui, um, kapitalo srautams į ir iš ekonomikos. Aš noriu paklausti, tai kokiosgi yra kliūtis Akivaizdu, kad pranašumų čia būtų. Tai būtų nacionaliniai mokesčiai, net ne europiniai mokesčiai. Taip, paprašysiu Jūs atsakyti į tuos a, du dalykus, tuos du klausimus. O dabar kreipiuosi į pirmininką Klins. 55 procentai e, Vokietijos eksporto yra europinis eksportas. Aš manau, gal čia kažkaip reikėtų galvoti apie portveiną, gal jeigu būtų didesni atlyginimai Portugalijoje, būtų galima daugiau portveino nusipirkti. Pasakysiu tik tiek, kad 55 procentai Vokietijos e, eksporto iš ES valsty, valstybių narių atkeliauja kaip e, iš ankstinis. Iš, iš anksto tiek, tiek, tiekiamos prekes, tik tiek ten norėjau pasakyti. Uh, with, uh... Ačiū. Norėčiau pratesti e, kolegos klausimus ir pasirauti štai ko. JAF yra laikoma mokestiniu rojumi ir pagrindinė rezervo valiuta yra JAF doleris. Taigi aš noriu paklausti, kada rinkos pradėjo nerimauti dėl savo įsiskolinimo ir nusprendė iš mūsų padaryti juodą gulbę ir atsisakyti dolerio. Ką tai, ką reikia padaryti, kad pasaulis netaptų juodąją gulbę, tai yra to, į, tuo įsivaizduojamu įvykiu, kuris iš tikrųjų vyksta. Vyksta labai daug diskusijų dabar po finansinės krizės, kad nesugebėjome prognozuoti tos finansinės krizės, kadangi uh, net negalėjome įsivaizduoti, kad tai gali įvykti, tačiau tai įvyko. Taigi tai nėra balta gulbė, kurią mes visi pažįstame, o tai buvo juodoji gulbė, kurios niekas nėra matęs ir štai mes ją pamatėme. Neseniai pasirodė labai įdomi knyga apie juodasias gulbės ir tuos įvykius, kuriuos net neįmanoma prognozuoti. Taigi, kai žinome mm, Europos ekonomikos dydis, santykinai jis mažės ir mažės per artimiausius 20 ar 30 metų. Taigi juodajai gulbiai arba tokiems neįsivaizduojamiems reiškiniams bus vis lengviau ir lengviau įvykti. Tai mano pirmasis klausimas. Antras klausimas būtų sėtinas su e, Special Drawing Rights. Kodėl Europos centrinis bankas pasisako prieš SDR? Ir kokį pranašumą SDR turėtų daugia poliarinėme pasaulyje, į kurį mes panašu judame? Thank you. Um, Yeah, of, of the... Daug klausimų buvo apie JAV ir tai, ką jie vadina ypatinga JAV privilegija būti pasaulinių valiutų rezervų valiutos šalimi ir taip toliau. Kai kalbame apie tuos dalykus su rinkos dalyviais, mums vis tik tai yra sakoma, kad jiems yra saugiausias variantas. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtumėm į JAF augimo prognozijas palyginti su eurozona, panašu, kad JAF augimas bus šiemet didesnis nei Europoje. Ir valiutų keitimo kurso rizika nėra didesnė JAF nei Europoje. Aišku, gali sakyti, kad, aišku, augimo perspektyva um, augančios ekonomikos valstybės yra dar didesnė nei JAV, taip, bet e, tose valstybėse valiutų keitimo rizika yra didesnė, yra galbūt kai kuriais atvejais politinė didelė rizika ir taip toliau. Tad rinkos dalyviams JAV doleris vis dar išlieka saugiausių variantų, net ir dabartinėmis aplinkybėmis, kuomet jų deficitas yra didelis, einamasis. Ein Taip, taip, aš iki to ir ėjau. Būtent štai ir ta juodoji gulbė. O kas jeigu staiga e, rinkoje jausmai visiškai pasikeičia? ir, galvo, ir pradedama galvoti, kad tokį rinkos deficitą nebeįmanoma išlaikyti. Kalifornijos tai jau tikrai be abejo, kitose valstijose, kad turbūt irgi ne, jau vietos bendruomenės nebesugebės pakeltos naštos. Uh, Ir staiga vat, viskas pasikeičia taip, kad e, JAV doleris staiga krenta jo vertė. Todėl savo mm, pasisakymą pradžioje ir kalbėjau apie pasaulinį disbalansą. Todėl yra toksai disbalansas pasaulyje jeigu kažkuriame etape jis bus koreguojamas, aišku, jis nebus koreguojamas sklandžiai ir tvarkingai, kas visiems patiktų. Aišku, kad korekcija bus staigi ir viską greunanti, iškraipanti, būtent dėl tų priežasčių, kurias jūs ir paminėjote. Mes dabar ir propaguojame visą eilę priemonių, kurios leistų mums ištaisyti disbalansą pasaulyje. Būtent yra ir susitarimas, ir atitinkama logika, būtent viso to, ką aš jau paminėjau. Labai atsargiai kalbėčiau apie, pavyzdžiui, tai, kodėl ECB mano vienaip ar kitaip. Aš nebandyčiau spėlioti, ką jie masto. Aš taip tik suprantu, kad ECB pasakė, jog jie uh, nepasisakytų už SDR naudojimo išplėtimą, kadangi būtent tai turėtų poveikio infliacijai. Ir tai aišku reikštų pinigų spausdinimą, jeigu SDR būtų kuriama pasauliniu lygmeniu. Vėlgi aš e, nekalbu kaip ECB atstovas, aš tik tai taip interpretuočiau jų poziciją. Much, uh, for... Ačiū, ponai Beks. Dėkuoju, kolega, kad atvykote pasikalbėti su mumis šią popietę, atsakėte į klausimus, atsakėte labai aiškiai, dalykiškai. Norėčiau grįžti prie vieno dalyko. Jūs kalbėjote ir apie infliaciją. Todėl norėčiau paklausti, ar Junktinės Amerikos valstijos jau labai aiškiai pradėjo įgyvendinti infliacijos mažinimo politiką. Ar JAV pradėjo tiesiog spausdinti pinigus? Dabar vyksta kažkas panašu, kaip anuo metu didžiojo dvidešimtuko atstovai pasiūlė pakeisti Juanio, Juanio uh, kursą ir paragino tiesiog sustabdyti, sustoti spausinti pinigus serijiniu būdu. Todėl aš, kalvodamas apie JAV, taip pat turiu šiek tiek abejonių ir nežinau, ar pasiteisins ta koordinacinė veikla didžiajame dvidešimtuke, eurozonoje mes bandome tai daryti ir aš esu vis dėlto nusiteikęs laikti tam tikrų surprizų. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs, jums nekelia abejonių baimės JAV vykdoma infliacijos skatimo politika? Norėčiau papildyti jūsų nuomonę apie Kinijos finansų ministro atsakymą Europai dėl e, kaltinimo, kad e, aukštas juanių kursas e, prisideda prie disbalanso globalių mastų. Šis klausimas yra labai dažnai aptarinėjamas ekonomistų, taip pat e, ekonomikos ir finansų e, direktorate. Aš galiu pasakyti tik tai savo nuomonę šiuo klausimu. Aš esu susirūpinęs. Tačiau tie kolegos, kuriems e, ta situacija nekelia abejonių, turi savo argumentų. O aš manau, kad reikėtų vis dėlto atsižvelgti į tą pinigų kilmės uh, E, šaltinį, tačiau jie kalbama apie rinkos mechanizmą, apie e, kalbama apie tam tikrą infliacijos lygį, kuris išliko pastovus per pastarosius metų. Kaip ten bebūtų, aš turiu šių abejonių. Madame le Président, vous, vous remercier. Il y a encore plein. Pirmąjį pabaigai. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė. Aišku, yra dar daug klausimų, kuriuos būtų galima užduoti dėl tų klausimų, kurių mes neaptarėme, pavyzdžiui, dėl sąžiningos priekybos, tarkim gal kas šiek tiek dabar sėkmingiau yra sprendžiama nei anksčiau. Aišku, išlieka vis dar daug susirūpinimo dėl tų temų, ką mes jau aptarėme. Šiandien rinkose yra daug likvidumo, kas buvo per krizę mesta į rinkas ir ko mes kol kas iš karto dar nematome to poveikia, tačiau iš, iš tikrųjų spekulacinio burbulo rizika yra labai didelė. Ir kalbant apie didžiojo dešimtuko diskusijas, na galbūt daug kas yra sakoma, tačiau. Man atrodo, kad yra tam tikros diskusijos, iš kurių neišplaukia išvados. Dėl to, kad į, į tą krizę mes patekome todėl, kad kažkas nesuveikė. Man susidaro kartais toks įspūdis, kad nebus pasinaudota šią krizę pasidaryti išvadas ir realiai pasirūpinti tomis priemonėmis, kurios leistų mums užtikrinti tinkamą sklandų finansinių rinkų veikimą ilgalaikiu laikotarpiu. Nes jeigu tik tai kalbame apie dolerio santyki ir taip toliau, na, bet uh, ką kiekviena iš tų erdvių daro, kad e, atkurtų e, finansinių paslaugų rinkų veikimą, kad jos tarnautų realiosios ekonomikos poreikiams. Man susidaro įspūdis, kad, na, galbūt per vakarinės kažkiek pasikalbam apie tai, tačiau realiai, formaliai nedrįstama tų klausimų imtis, trūksta tų lyderių e, finansinių rinkų srityje. Ir kalbant apie struktūrų, patį struktūrų funkcionavimą, šiandien taip pat nepaminėjome vieną dalyką, kuris vis tik tai ataskaitoje labai smarkiai figuruoja. Kai kalbame apie pasaulinę valdyseną, kokiu lygmeniu tai turėtų būti daroma, ar TVF pakanka ar nepakanka. Uh, realiai galbūt ta pasaulinė valdysena tai būtų jungtinės tautos ir tarptautinis valiutų fondas turėtų būti integruotas kaip vienas iš elementų. Aišku, kuris, aišku ta valdysena negali apsiriboti vien tik tai finansinių valdymų. Reikia užtikrinti ir kitus elementus, kurie įtakoja pusiausvyrą, tą balansą ar didysis dvidešimtukas uh, turi pareigą tapti kažkokio tai uh, ar tokį kažkokį pašaukimą tapti vykdomuoju komitetu, nes, na, jeigu pasižiūri, kas sėdi prie TVF vairo, na, jeigu turime tokio lygio kandidatus ECB, gali <laughs> gali galbūt ties tokiais klausimais ir sustoti, čia jums kaip dovanėlė um, išsinešimui. Okay, good. Yeah. <laughs> Okay, good. The rest maybe just Yeah, I, I think, uh, well, on that last point, I said I was certainly not. Galbūt nenorėčiau pakomentuoti jų paskutinės minties, Jūs atrodo patvirtinate mano abejonės dėl to sistemos likvidumo, kad šioje srityje dar kažką reikia nuveikti. Tačiau mano kolegos mano, kad mes gyvename skirtingomis sąlygomis, daug kas pasikeitė. Aš tikiuosi, noriu tikėti, kad jie teisūs, tačiau aš asmeniškai kitaip vertinu situaciją, kadangi ankstesnėje sistemoje e, krizė tęsiasi tik dviejus, trejus metus. Thank you. Thank you for your comment.